is here on behalf okay. of oh. the socialists. Good morning, colleagues. I... Labas rytas, kolegos. Pradėkime. Nes šiandien, e, nes vakar po papietinės diskusijos, po pietų, nuo piet, po pietinio posėdžio liko vienas klausimas netartas, akarvės santykių ateitis po 20 metų. Taigi su aptarti šią temą pirmiausia ir po to dirbti pagal darbo tvarkę, kaip buvo numatyta. Tai būtų aštuntas klausimas bevizės režimas Ukrainai. Taigi pirmiausia, nuomonės projektas, kurį parengė kolega Kuzo Permui. Primenu, kad Kotonų partnerystės sudarimas tarp ES ir AKR pasibaigs galioti 20 metais, nuo 2000-ųjų Kotonų sustarimas buvo ES santykių su 79 AKR šalėmis pagrindas. Besikeičiant politiniam kontekstui pasaulyje, atsiranda daug ekonominių ir kitokių pokyčių, reikia kelti klausimą, ar šis pagrindas dar tinka ir kokių pakeitimų gali reikėti. Aptarnėti situaciją po Kotonų e, jau pradėjome, rezultatai turės toli, toli siekiančių pasakmių ne tik AKR, bet ir ES išorės veiksmams. Mūsų nuomonė prisidės prie iniciatyvos pranešimos, kurį rengia vystimosi komitetas. Ponas Kuzo atsiprašo, kad negalėjo atvykti šiandien ir pristatyti nuomonės projekto, todėl aš dabar suteiksiu žodį poniai Lozing, kuri pristatys tą nuomonę jo vardu. Prašom, ponė Lozing. Ačiū pirmininkė. Deja, ponas Kuzo nuomonės autoris negalėjo atvykti, nes jis turi svarbių reikalų Ispanijoje. Tik priimkite jo atsiprašymą. Šios nuomonės tikslas, šios nuomonės tema yra santykių pratesimas tarp ES ir AKR naujų pagrindų tam, kad būtų užtikrinta teisinga lygiateisė partnerystė. Ji leistų ir toliau siekti tvarių vystimos tikslų įgyvendinimo e, ir užtikrinti patenkinti svarbiausius poreikius, užtikrinti žmogaus teisų pagarbą. E, Neginština, kad e, AKR besivystančios šalis patiria įvairios neigiamos įtakos dėl pokyčių pasaulyje. Todėl, kaip sakė ponas Brokas, e, per Vokietijos televiziją ši nauja partnerystė turi padėti pavadinti gamybinius pajėgumus tose šali, šalise, e, didinti žemės ūkio našumą, iškristi kelią žemės grobimui bendram gamtinių išteklių išnaudojimui. Taip pat svarbu, kad užsienio šalių kišimasis į AKR šalių vidaus reikalus būtų stabdytas, kad nebūtų toliau vykdoma neokolonialistinė politika jų atžvilgių. Taip pat reikia e, uždaryti visas išorės karinės bazės. Kaip siūlo jungtinės tautos, reikia skurti naujus teisinius instrumentus tam, kad bendrovės gerbtų žmogaus teisės, o darbo jėgos išnaudojimas, naujas mm, vergovės formos, neteisėtas išnaudojimas ir karinių konfliktų propagavimas būtų sustabdyti. E, Junktinių tautų darbo grupė pasako už tai, kad būtų restruktūrizuota tų šalių užsienio skola, jų skolos turėtų būti audituotos ir užsienio skolos turėtų būti panaikintos. Taip pat APR šalis gali reikalauti kompensacijų už jų kapinių išteklių e, išnaudojimą užsienio bendrovių, užsienio šalių. Reikalinga lygia teisė, sąžininga partnerystė tarp ES ir APR šalių, Tai reikštų, kad tų žmonių e, žmonės nebūtų išnaudojami ir iš jų nesipelnytų vien tik tai didžiulės bendrovės. Ačiū, ponas Prėda. Toliau. Mm, Panos. E, e, Gabriel vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu ponios Gabriel vardu. Ji man atsiuntė savo nuomonę, ją paskaitysiu. Reikia pasakyti, kad nuomonės e, projektas yra ideologiškas, neišbaigtas ir neprisideda prie to pranešimo rengimo. Ir ją nepalaikys APP frakcija, reikia e, priminti apie pridėtinę vertą, kurią, kurį duoda Katono susitarimas. Ir pirmiausia, čia svarbi stipri tarp parlamentinė dimensija. Reikia sieti šią nuomonę su pranešimu, kurią neseniai patvirtiname mano komitete, vystimosi komitete, dėl politikos e, atitikimo vystimuisi. Ir ji buvo patvirtinta praėjusioje plenarinėje sesijoje Strasbūre. Pone Gabriel prideda taip pat, kad būtina e, galvoti apie 30-ųjų metų tvaraus vystimasi projektus, tai turėtų būti mūsų santykis su AKR šerdis po 30 metų. Politinis, politinė partnerystė turėtų būti atnaujinta. Taip pat jį teigia, kad reikia kalbėti apie saugumo dimensiją taip pat ir ryšį tarp vystimosi ir saugumo ir Afrikos taikos priemonės vietą visame šiame kontekste, nes e, mums reikia e, dar pagalvoti, ko e, trūksta šioje patiktoje nuomonėje. EPP pranešėjos nuomonė, kad pono Kuzo pirmųjį nuomonę kalba apie politinį dialogą, kurie vykdomi pat 8 e, ir 96 straipsnių. Taigi e, reikia įtraukti AKR šalis e, labiau į tokį politinį procesą smarkiam. Taigi toks EPP politinės frakcijos atstovės nuomonė. Ačiū, Kristijanai. Dabar žodis kolegui Zalerui, kuris yra socialistų šešėlinis pranešėjas. Kolegs, I... Dėkuoju, kolegos. Aš e, suprantu, kad e, pranešėja nori e, iš tikrųjų pateikti tam tikrą pasaulio vystimosi viziją. Bet mes, užsienio reikalų komitetas, turėtume išsakyti savo nuomonę apie ES išorės santykius, o ne apie e, pasaulio politiką apskritai. Ir aš manau, kad e, šiuo dokumentu mūsų komitetas turėtų įnešti realų indėlį į šią politiką. Nepamirškime vystimosi politinių, ekonominių problemų. Uh, Apie šios dalykus beje turėtų kalbėti ir dėvi komitetas savo rengiamame dokumente, o mes turėtume susitelkti ties strateginiais dalykais, kurie yra svarbus santykiuose su AKR šaly, šalimis. Pavyzdžiui, tai galėtų būti labiau politinio pobūdžio aspektai, o ne tik tie, kurie yra susiję su ekonomika. Aš manau, kad mes negalime skirti šio dokumento tam, kad kritikuotume vakarų neokolonijistinį požiūrį. Aš pateiksiu kelis pakeitimus. Socialdemokratų frakcijos vardu ir tikiuosi, kad mums pavyks e, pasiekti deramą rimtą kompromisą dėl šios nuomonės. Dėkoju. Dėkoju kolegai Zalau. Panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Aš matau, kad kai kurių šešėlinių pranešėjų dar nėra salėje. A, Teokaras, madam Teokaras, prašau. Dėkuoju. Ένωσης, καθώς επίσης και τα ζητήματα ασφάλειας. Dėkuoju. Mes kalbame apie ES strateginius interesus šiame dokumente. Uh, ir be abejo apie saugumą, kuris yra nepaprastai svarbus. Migracija šiuo metu yra nepaprastai aktuali ir svarbi tema, kuri daro poveikį e, įvairioms mūsų gyvenimo sritims. Girdime nemažai nuomonių, kad migraciją skatina neokolonijistinis požiūris Bet nepamirškime, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti per šalių vystimuisi. Negalime visuomet dairytis į praeitį. Reikėtų kurti šviesę ateitį šioms šalims. O tam, kad galėtume padėti AKR šalims, reikia politinio dialogo, reikia glaudžiai bendradarbiauti su žmonėmis, su pilietinė visuomenė. Uh, Be to turime daryti viską, kad būtų naikinama korupcija. Švietimas, mano nuomonė, yra dar viena svarbis rytis. Nepamirškime ir transporto tinklų, nes transporto sektorius taip pat yra nepaprastai svarbus. Jis turi būti gerai išplėtotas tam, kad tų šalių piliečiai galėtų kurti savo šalies ateitį. Kova su badu ir skurdu taip pat yra nepaprastai svarbi. Kai kurie iš šių aspektų be abejo priklauso vystimosi komiteto kompetencijai. Bet aš manau, kad vis tiek mes visi parlamente turėtume da, nepamiršti šių klausimų ir bendrai juos svarstyti. Dėkuoju. Panašu, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra. Pone Liozing labai aiškiai išdėstė nuomonės projekto pagrindinės mintis, o aš norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galime teikti iki rytojus, taigi tie iš Jūsų, kas norėtų pateikti pakeitimų ir norėtų prisidėti prie šios mūsų komitete rengiamos nuomonės projekto, pateikite pakeitimus iki rytojus. Taigi baigiam nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra prie vizų reikalavimo panaikinimo Ukrainai. Iš esmės šiandien esame diskusijas, kurios buvo pradėtos vakar, nes vakar nagrinėjame tuos pačius su vizomis susijusius reikalavimus skirtus Gruzijai. O šiandien kalbame apie Ukrainą. Saru Švolski yra mūsų nuomonės referentas. Jums yra žinoma, kad dar 2012 metais buvo pradėtas dialogas dėl vizų liberalizavimo ir komisija parengi, paskelbė taip pat visai neseniai e, įgyvendinimo ataskaitą ir po labai, labai nuodugnaus situacijos vertinimo buvo pateiktas pagaliau oficialus pasiūlymas panaikinti vizas e, Ukrainai dėl to, kad Ukraina įvykdė visus reikalavimus. Uh, ir buvo nuspręsta e, šį klausimą svarstyti korepero ir tarybos lygmenių. Ir aš manau, kad mes, Europos parlamentas, turėtume prisidėti prie šios diskusijos, kalbėtume apie tai, kad reikia e, kalbėti apie kiekvieną šalį atskirai, apie Gruziją, Turkiją, Ukrainą ir Kosovą. Ir e, piliečių teisų komitete e, mūsų pranešėja yra Marija Gabriel. Ir be abejo, laikino sustabdymo mechanizmas yra nepaprastai svarbus. Ta suprantame. Ir daugiau argumentų, da, kurie paaiškino, kodėl parlamentas turi išsakyti savo poziciją kuo skubiau, rasite aiškinamajame rašte. Jacikai, prašau, žodis tau. O tie, kas norite pasisakyti, tai pakelkite ranką, leiskite man žinoti. Dėkoju. Ne pirmą kartą mūsų komitetas kalba apie vizų liberalizavimą. Yra visiškai akivaizdu, kad šis klausimas yra ūsienio politikos klausimas. Taigi, dėstykydama savo pastabas, aš kreipsiuos taip pat į ūsienio reikalų komiteto vadovus, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis į AFET komiteto vadovus ir į išplėsto biuro narius, prašydamas juos pakeisti parlamento darbo tvarkos taisyklės. Vizų liberalizavimo klausimas priklauso bendrai mūsų ir Libė komiteto kompetencijai. Vizų liberalizavimas yra užsienio politikos priemonė ir negalima jo palikti, šio klausimo palikti komitetui, kurių kompetencija yra susijusi su ES klausimais ir kuris gali kalbėti tik tai apie pirštų atspaudus, biometrinius pasus ir admisijos susitarimus. Mūsų balsas turi būti svarbiausias arba bent jau turi būti toks pats svarbus kaip ir piliečių laisvių komiteto nuomonė. O dabar aš norėčiau perėti prie Ukrainos. Nežinau, ar galima būtų rasti kitą Europos šalį, kuri uh, būtų įrodžiusi labiau nei Ukraina, kad ji krauju, kad ji yra pasiruošusi prisijungti prie Europos šeimos. Nepaisant e, da, Rusijos pradėto da, nuožmaus karo, Ukraina pa, vis tiek ištesta galva sakė savo poziciją. Uh, Ir žmonės, e, Ukrainos žmonės turėtų turėti galimybę laisvai atvykti į ES, taip mes pripažinsime viską, kas įvyko Ukrainoje po Euromaidano. Ukraina padarė rimtą didelę pažangą gyventindama vizų liberalizavimo veiksmų e, planą. Europos komisija tą pripažino du kartus. Todėl Atsižvelgdami į tai, kad e, Ukraina vykdė visus veiksmų plane nurodytus reikalavimus ir kad e, to reikalauja politika, politinė realybė, Ukrainai turėtume panaikinti vizas kuo greičiau, nedelsdami. Ir kad, sakydamas nedelsdami, aš noriu pasakyti, kad tai liečia ir tą vadinamąjį e, avarinio stabdžio mechanizmą, kuris yra numatytas susitarime su Turkija. Ukraina tai yra Europos dalis ir kas yra dar svarbiau, Ukraina yra da, ištikima Europos vertybėms, ko negalime pasakyti apie kurias kitas šalis, pavyzdžiui, apie Gruziją. Nepaisant to, kad buvo įvykdyti visi kriterijai ir uh, pasiekti visi standartai, nepaisant to, kad Ukraina nusipelno kad jai būtų panaikintos vizos. Svarbu yra pasakyti, kad reformas reikia tęsti ir gilinti, ypač dviejose sritise - tai yra kova su korupcija ir teisės viršinybės principo įtvirtinimas. Todėl būtų gerai, jei mes vis dar turėtume galimybę įtakoti reformų procesą Ukrainoje. Galėtume disteikti stebėsinos mechanizmą, kuris užtikrintų, kad reformos būtų tęsiamos. Laikino sustabdymo mechanizmas, kuris yra de, uh, lyg damoklo kardas virš Ukrainos, yra iš esmės susijęs ne vien su migracija uh, jos keliamomis grėsmėmis. Reikia kalbėti ir apie tai, kad nebūtų atžangos Reikia, mums reikia tokio mechanizmo, kuris užtikrintų, kad nebūtų atžangos Ukrainoje. Mes negalime toliau dėlsti. Vizas reikia panaikinti nedelsint. Ukrainos pastangos tikrai buvo beprecedentės Taigi reikia ne tik stebėti, ne tik reikia atlyginti Ukrainai už jos pastangas, bet ir reikia ją paskatinti. Tai yra ten aktualu kovos su e, korupcija srityje, e, kovos su korupcijos e, biuro įsteigimo, norint, kad būtų įsitvirtintų teisės užinybės principas Ukrainoje. Žinome, kad Ukraina daro didžiulės pa, deda didžiulės pastangas, bet dar tikrai daug ką galima būtų padaryti. Ir todėl vizų panaikinimas turėtų paskatinti Ukrainą toliau tęsti pradėtas reformas ir siekti politinių tikslų. Be to, Ukrainos piliečiai turėtų suprasti, kad tai yra mūsų labai realios pažangos paramos ženklas. Vizų liberalizavimo režimas negali būti įkaita, įkaitų ES ir Turkijos santykių kontekste. Todėl visas reikia panaikinti nedelsint ir aš sakau tą dėl to, kad šis dokumentas šiuo metu yra taryboje, tarybos stalo. Dėkoju Sariu Švolskui, toliau Sandra Kalnietė apie apie atstovę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, pritarti tiems, kas mano, kad e, bevizis režimas yra vienas svarbiausių skatinamųjų priemonių tam, kad Ukrainos vyriausybė toliau tęstų reformas. Ko gero, tai net yra ir pati svarbiausia paskata. Ukrainos piliečiai tikrai yra nusipelnę bevizio režimo, o Ukrainos valdžia padarė viską tam, kad atitiktų techninius ir teisinius reikalavimus. Ir Ukraina nekelia realios migracijos grėsmės Europos Sąjungai. Be to, buvo įvykdyta labai daug labai sudėtingų jautrių politinių reformų ir tai parodo, kad Ukraina yra ryštingai nusiteikusi. Ir aš turiu pasakyti, kad ne viena kita ES šalis nebūtų sugebėjusi įgyvendinti tiek daug nepopuliarių reformų, kiek sugebėjo gyvendinti Ukrainos vyriausybė. Dėlisimas kuris atsirado dėl vidaus politikos vakarų Europos šalyse, pakenktų proeuropietiškai nusiteikusioms jėgoms ne tik Ukrainoje ir Gruzijoje, bet ir visose kitose rytų partnerystės šalise. Tai pakenktų mūsų patikimumui. Ir tikrai mes net, turėtume visomis išgalimis vengti uh, to, kad susidarytų įspūdis, kad mes naudojamės vizų liberalizavimo režimu, norėdami daryti spaudimą Ukrainos vyriausybės ir žvelgdami į Rusijos daromą įtaką. Dėkoju, Sandrai. Toliau, ponia Gomes, socialdemokratų frakcijos atstovė. Aš visiškai pritariu kolegoms, kurie ką tik kalbėjo. Ukraina turi būti vertinama pagal savo nuopelnus pagal tai, ką ji padarė, įgyvendindama nustatytas sąlygas, tam, kad galima būtų panaikinti visas. Kartu su Rebecca Harms ir Sophie Intveld mes e, lankėmės Ukrainoje praeitą savaitgalį, dalyvavome gėjų eisinoje ir viskas praėjo labai gerai ir galiu pasakyti, kad, kad taip policininkų buvo daug ir jie rėmė eisinos dalyvius. Paprastai būna atvirkščiai. Ir iš tikrųjų pagrindinės teisės yra skatinamos Ukrainoje ir LGBT bendruomenės teisės vertinamos labai rimtai. Jos yra tvirtinamos susižvelgiant ES reikalavimus. Viskas praėjo sklandžiai, labai sklandžiai. Ir kartu su Rebeka Harams mes taip pat surinkime kelias susitikimus žmogus teisų klausimais. Ir be abejo, dar daug ką galima būtų pagerinti, ypač žmogaus teisų srityje, ypač kalinių esančių Donbase žmogaus teisų srityje. Ir aš kalbu apie tuos, kurie yra kalinami ne tik e, tarp e, e, Rusijos remiamų jėgų, nes čia viskas aišku, bet ir apie tuos, kurie yra Ukrainos kalėjimuose. Tikrai neįtikėtina, kokia didžiulė pažanga buvo padaryta, ypač prisiminsime Maidano laikus. Ir stebina ir uh, noras vykdyti toliau reformas. Tikrai padarytume meškos paslaugą Europos vertybėms, jei mes nepaska, ne atlygintume Ukrainai už tai, ką jį padarė. Tai, kas vyksta su Turkija, tikrai nesuteikia mums jokių priežasčių dabar dėlsti, kaip tik atvirkščiai dabar turėtume panaikinti vizas Ukrainai. Tai parodysime, kad da, galime da, skatinti tuos, kurie da, elgesi teisingai ir kurie nepaisant labai rimtų kliūčių da, vis dėlto žengia reformų keliu. Skirtingai nei Turkijoje. Ypač jei kalbėsime apie Kopenhagos kriterijus. Dėkoju. Dėkoju, ponė Gomeš. Kai ar vardu? Markas Demesmaker. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegos ką tik, aš nenoriu kartoti tai, kas jau buvo pasakyta, todėl kalbėsiu labai trumpai. Pasakysiu tik tai, kad DKR frakcija pritarė tam, kad Ukrainai būtų taikomas bevizis režimas. 2010 metais buvo pateiktas pirmasis pasiūlymas ir praėjus šešeri metai įvyko revoliucija Ukrainoje. Ir būtent po šios revoliucijos buvo pradėtos rimtos reformos. Ir e, Ukrainos e, žmonės nori ateities Europoje. Ta jie rodė per rinkimus. Ir jei mes e, norime, kad asociacijos susitarimas ir da, laisvosios prekybos susitarimas būtų tinkamai gyventinti, turime panaikinti vizas Ukrainai tai bus pirmas labai aiškus ženklas, kurį parodytume žmonėms, kurie tikrai paukojo labai daug ką Europos labui. Žmonės priėmė tą svarbų sprendimą savo laisvą valią, nepasiduodami savo stambios kaimynės daromos spaudimo kai kas bando susijęti šį dosiją su kitais, su kitomis šalimis, bet turime tam pasipriešinti ir kiekvieną šalį reikia vertinti pagal jos padarytą pažangą. Komisija parengė šešias pažangos ataskaitas ir pagaliau atėjo laikas suteikti Ukrainos žmonėms tai, ko jie tikrai yra verti. Ar tai reiškia, kad Kievas jau viską padarė, viską jie vykdė? Ne, tikrai, jis turėtų iš toliau kovoti su korupcija, skatinti demokratiją, de, siekti, kad būtų gerbimas žmogaus teisės, teisės viršinybės principas. Dar daug ką reikia padaryti ir be abejo, Ukraina turėtų nepamiršti nustatytų kriterijų. Dėkoju. Toliau Petras Auštrevičius. Aldi frakcijos šešėlinis pranešėjas. Thank you, Chair. Dėkuoju pirmininkė. Kolegos, šiandieną mes e, kalbame klausimu, kuris e, puikiai parodo, kokia yra mūsų pozicija dėl e, asociacijų susitarimo. Jis veikia. Tai yra paskata reformoms, pokyčiams ir struktūriniams pokyčiams ateityje. Yra įvairių priežasčių, dėl ko mes turėtumėm džiaugtis, kad per du metus pokyčiai buvo pasiekti sudėtingomis sąlygomis. Tad norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegos anksčiau, kad Ukrainai Ukrainos įgyvendintos reformos vertos pripažinimo, todėl kad jos buvo vykdomos karo, aneksijos ir agresijos bei sudėtingų ekonominių sąlygų kontekste. Nepaisant to, mes matome, kad e, yra noras gyvendinti reformas, noras keistis ir siekiama taip pat vizų liberalizavimo. Daug e, sektorinių e, pakeitimų matėme ir tai turime pripažinti. E, ir reikia pripažinti atskirų valstybių pasiekimus. Sutinku su tuo, su tais, kurie sako, kad nereikia vadovautis tokiu e, požiūriu, kai yra suplakamos kelios valstybės į Mm, vieną paketą, vieną kategoriją. Reikia kiekvieną valstybę vertinti atskirai. Suspendavimo mechanizmas, e, dėl kurio pakeit, pateikė pakeitimo pasiūlymą komisija ir dėl ko jau sutarė taryba, yra neišvengiamas dalykas e, šiandienos sąlygomis. Mes e, nenorime suteikti papildomų argumentų tiems, kurie pasisako prieš vizų liberalizavimą. Jei ES tiki savo vertybėmis, patrauklumu, mes turėtume e, skatinti e, asmenų iš trečiųjų šalių atvykimą į ES be vizų. Tai yra neišvengiamas dalykas. Tačiau suspendavimo mechanizmas būtų taikomas tiems, kurie netitinka reikalavimo. E, sąlygos vizų liberalizavimui yra labai griežtos. Tad e, jei valstybės laikysis e, ankstesnių reikalavimų pagal susitarimus, jos e, pasieks rezultatų be jokių papildomų problemų. Tad sveikinu Ukrainos reformas, tokias kaip policijos, teismų ir be abejo, suteikdami mūsų pritarimą, mes parodytumėm taip pat ir pasitikėjimą šalies ateitimi. Ukrainai reikalinga mūsų parama, jos reikės ateityje, nes situacija yra sudėtinga. Tad mes turėtumėm parodyti mūsų solidarumą Ukrainai jau dabar. Ačiū Petrui Auštrevičiui. Dabar žodis ponui Mykė. Ačiū. Aš pasisakau už liberalizavimą, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį už, e, į du aspektus. Rusija yra e, suinteresuota, kad e, ukrainiečiai gautų vizas ir pabėgtų į vakarus, o Ukraina liktų rusams. Antras dalykas. Ukrainos mafija ir slaptosios tarnybos dažnai yra tie patys žmonės. Ir jie dažnai padirbinėja oficialius dokumentus. Tad jeigu mes suteiksime vizų liberalizavimą e, Ukrainai, tai galbūt po kelių metų Ukrainos gyventojų skaičius padidės nuo 40 iki 60 arba 70 milijonų. Ačiū, jūs tikrai esate labai kūrybiškas, sako pirmininkas. Dabar žodis poniai Štetina. Ponui Štetina. Ačiū pirmininkė. Vakar mes kalbėjome apie vizas Gruzijos atveju, o šiandieną kalbame apie Ukrainą. Norėčiau atkreipti į jūsų dėmesį štai kokį dalyką. Yra esminis skirtumas tarp Gruzijos ir Ukrainos. Gruzijoje egzistuoja du regionai, okupuoti regionai - Osetija ir Abhazija, kur matome išaldytus konfliktus. Tuo tarpu Ukrainoje vyksta karas E, kuris jau nusinešė 10 e, tūkstančių gyvybių, e, daugybė žmonių turėjo palikti savo gyvenamasias vietas. Dambaso regione jauni žmonės žuva. Gyventojams reikia taip pat ir psichologinės paramos, be kita ko. Gegužės mėnesį Aš kartu su ponu Švasenbergu buvusiu e, Čekijos ministru Dambaso regione sustikau su ponu Žambrinski, kuris pabėgo e, dėl rusų veiksmų. Pats faktas, kad e, į regioną atvyko du Europos, Europos aukšto rango pareigūnai, buvo ženklas e, piliečiams, kad mes juos remiame. Taigi manau, kad Ukrainai tikrai reikia suteikti vizų liberalizavimo režimą. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Picolai. Pikulė, atsiprašau. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie Ukrainą ir vizų režimo liberalizavimą, na, reikia pasakyti, kad e, viskas prasidėjo prieš aštuonerius metus. Komisija savo laiku pristatė veiksmų planą skirtą Ukrainai ir vizų režimo liberalizavimui. E, šiuo atžvilgiu veiksmų planą sudaro keturios svarbios dalys, kurios yra susijęs su reformomis, e, teisės aktų pakeitimas ir institucijų reformais. Laikui bėgant buvo patvirtinti atitinkami teisės aktai, o dabar laukiame, kad jie būtų įgyvendinti. Yra visa eilė e, formalių e, kriterijų, kurie turi būti įgyvendinti, kad vizų režimas būtų liber, liberalizuotas, tačiau visų pirma reikia galvoti apie ukrainiečius, kurie šiuo metu kenčia. Atėjo laikas, kad ES parodyti dar kartą Ukrainai solidarumą. Dėl tos priežasties aš noriu pritarti tam, ką sako pranešėjas kad e, kuo greičiau turėtų būti panaikintas vizų reikalavimas ukrainiečiams. Taip mes prisidėtumėm taip pat ir prie Ukrainos ateities. Tačiau, aišku, reikia taip pat atsižvelgti į e, į e, mūsų ES piliečių nuomonę į vairius organizuojamus referendumus. E, Vis dėlto laikausi nuomonės, kad mes turime paremti Ukrainą ES e, plėtrą, kad ji ir kad Ukraina kuo greičiau priartėtų prie ES. Panas Kukan, aš norėčiau pritarti e, tam, ką sako pranešėjas, panas Volski. Šios diskusijos parodo, kad mes remiame e, vizų režimo liberalizavimą, o aš norėčiau paraginti visus, kad mes padarytumėm viską, kad e, vizų režimas būtų liberalizuotas e, nedelsant. Ačiū, Dardai. Daugiau niekas nenori kalbėti. Dabar aš steiksiu savo žodį kaip Ukrainos delegacijos vadovui. Noriu pabrėžti keletą dalykų. Aš visiškai sutinku, kad reikia vizų liberalizavimo Ukrainai klausimą vertinti strategiškai. Ukraina vykstų kartą į du mėnesius ir ten vyksiu rytoj ir ketvirtadienį ir penktadienį ir ne, kalb, sakysiu keletą kalbų, sutiksiu su studentais, parlamentarais ir galiu pasakyti, kad aš jaučiu E, praniečius susiezinama, jeigu mes elgiamės per lietai. Tai nėra teisinga, nėra patikima. Net jeigu mes abejojame, jeigu jau bent jau lėčiau veikiame, tai jau vien tai nepadeda ES įvaizdžio projektui šalyje, kuri patiria išorės agresiją. Turime moralinę ir politinę atsakomybę tokia prasme. Taip pat galiu pasakyti, kad turime demonstruoti parlamento vienybę. Ar mes dirbtume užsienio reikalų srityje ar lybe komiteto darbų srityje. Mes esame viena institucija ir turime priimti sprendimus kaip viena institucija. Panaši diskusija vyksta ir taryboje e, tarp vidaus reikalų kultūros ir užsienio reikalų kultūros. Vizų darbo grupė taryboje vyksta dirba šiandien ir aptarė šį klausimą. Tai yra svarbus klausimas, kuris turės įtakos visai dinamikai. Stabdymo mechanizmas, diskusija apie jį trukdo sprendimams dėl kiekvienos iš šių šalių. Mes tai suprantame, mūsų kolegos ukrainiečiai tai supranta. Ir dėl to penki rados parlamentarai atvyksta kitą savaitę pas mus į atvirą susitikimą pirmą valandą Ir aš norėčiau, kad dalyvautumėte ten ir išklausytume jų, kaip jie visą tai įsivaizduoja ir kodėl mes manome, kad komisaras Hanas ir komisija taip aiškiai pasakė, kad sąlygos yra įvykdytos. Jie tai pasakė ne po vienos apsvarstymo dienos. Tai buvo padaryta po ilgo laikotarpio, kad buvo reikalavimą įvykdyti įvairius reikalavimus ir sąlygas kurie viršyje apskritai vizų liberalizavimo režimo klausimus. Šiandien ką reikia pasakyti? Ukrainoje yra pusantro milijono viduje perkeltų asmenų. Pusantro milijono. Tai yra daugiau negu visas migracijos ir pabėgėlių srautas atvykstančių pas mus iš vidurio rytų ar per viduržėmę jūrą. Ir tai reikia suprasti. Tai reiškia, kad Ukraina parodė sugebėjimą viduje apsarbuoti tuos asmenys, kurie turėjo bėgti nuo laikinai okupuotų zonų savo pajėgomis. Todėl mūsų politinė atsakomybė ir institucinis tikslumas yra labai svarbus šiuo metu. Turime parodyti, pa, pa, signalizuoti savo kolegams Libė komitete per savo politinės frakcijas ir kai kurie iš mūsų kolegų taip pat dirba Libė komitete, kad reikia demonstruoti institucijos vieningumą šiuo svarbiu klausimu. Nuo Maidano jau praėjo daugiau kaip du metai, lūkesčiai yra dideli, asociacijos sustarimas susidūrė su kliūtimis po Olandijos referendumo. Įtrauksime ir šį klausimą į darbo atvarkę. Lygiai vyksta e, diskusija dėl sankcijų pratesimo Rusijos atžvilgių. Todėl bevizis režimas turi didžiulį politinę reikšmę. Todėl turime atitikti politinius lūkesčius, kaip e, politikai laisvai išrinkti Europoje. Aš visiškai pritariu uh, pranešėjų žodžiams ir tikiuosi, kad kolegos Libė komitete taip pat e, veiksmingai parengs savo pranešimą ir trauks į darbo atvarkę. Padarykime visą savo įtaką, panaudokime visą savo įtaką ir perdokime tokį pat e, atsakomybės signalą ir valstybėms narėms taryboje, nes tai yra bendro sprendimo prieimimo procedūra. Taigi baigiame šio klausimo aptarimą, jie atsakė ir nori dar rezumuoti šią diskusiją prieš perėdant prie kitos tavo nuomonės? Na, aš visiškai pritariu tavo išvadoms e, atliekant dvigubą vaidmenį, kaip dabar komiteto pirmininko pavaduotojo ir e, Ukrainos delegacijos vadovo. Aš tikiuosi, kad e, mes vieningai reikalavimas suteikti bevizį režimą Ukrainai. Lygiai vyksta šis beitas taryboje, taigi ne tik mes galime daryti įtaką kolegoms e, kitose komitetuose, kur yra kita kultūra, bet klausimas susijęs ir su vyriausybėmis. Taip pat mes turime pasakyti vyriausybėms savo šalyse, ar būtume vyriausybėje ar e, opozicijoje, apie tai, kokie argumentai keliami čia. Nes tai tas kompleksiškumas susijęs su Turkijos sustarimu ar argumentai Gruzijos ar Kosovo atžvilgių atveju. Jeigu dėl to būtų pralaimėta byla dėl Ukrainos, tai pasakmės būtų neigiamas. Aš siūlau daryti ne tik tai, ką siūlote jūs, bet taip pat paprašyti mūsų frakcijų lyderių ir galbūt netgi parlamento vadovo labai aiškiai ir griežtai pasisakyti apie tai, tarti žodį per tarybos darybos kažkas turėtų būti girdima ne tik iš komitetų, bet ir aukščiausių, aukščiausio politinio ligmens parlamente. Taip pat panaudoti neformalius įtakos kanalus, kuriuos mes turime kaip parlamento nariai. <clears throat> Taip pat reikia kurti tokį politinį visuomenį kontekstą, kuris rodytų, kad e, vizų e, panaiki, režimo panaikinimo Atidėliojimas turėtų e, neigiamų pasiekmių. Taigi reikia imtis veiksmų, kurie sustiprintų mūsų e, signalą. Ačiū, ponas Sarijų Švolskai. Noriu informuoti kolegas, kad pirmininkas Šulcas gavo aukščiausios e, rados pirmininko laišką dėl šio klausimo svarbos. Komisija. Nesvartau, kad komisija nori pasisakyti. Prašom, iš ko. Labadiena. Vidaus reikalų direktorato vizų politikos skyriaus atstovė. Atsakinga už vizų liberalizavimo režimo įvedimo Ukrainos atžvilgių dokumentus. Ačiū Jums už pritarimą šiam pasiūlymui. Noriu patvirtinti, kad vizų darbo grupė pradės darbą po pusvalandžio ir ji aptars įvairius pasiūlymus dėl vizų liberalizavimo atskirai po vieną. Jie nėra vertinami kaip paketas. Mes atsižvelgėme į pranešėjo raginimą įvesti mechanizmą, kad būtų galima stebėti Ukrainos uh, kriterijų kovant su korupcija ir teisinės valstybės principų stebėsena, net po to, jeigu būtų įvestas bevisa režimas. Pramanešėjas teisingai sieja šį klausimą su pasiūlymu dėl stabdymo mechanizmo peržiūros, dėl ko Libė komitete bus pateiktas pranešimo projektas rytoj, tai padarys pranešėjas Dijas Demera. Mes pritarėme pranešėjai, kad sprendimas dėl bevizio režimo Ukrainos piliečiams neturėtų būti atidėliojamas, kol bus įkurtas toks e, stebėsnos mechanizmas. Tai reikia padaryti kaip galima greičiau, kadangi visus kriterijus pagal vizų liberalizavimo veiksmų planą buvo įvykdyti e, iš Ukrainos pusės. Labai ačiū, aš atsiprašau, e, kad jūsų nepastebėjau, žvelgiau šiek tiek kitą kryptimį ir nesupratau, kad E, kai kurie skirtingų direktoratų komisijos atstovai sėdi toli vieni nuo kitų. Ačiū už jūsų pasisakymą. Jis prisideda taip pat naudingai prie mūsų diskusijų. Dabar noriu priminti Jums, kad terminas pakeitimams yra birželio 21 diena, taigi jeigu norite praturtinti nuomonę savo pasiūlymais, prašom tai padaryti. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas dujų tiekimo saugumo apsaugos priemonės. Atsakingas komitetas yra ITRE, o nuomonę vėlgi parengė ponas Jacek Sari Švorski, kuris mūsų EPP frakcija atsakingas už energijos tiekimo saugumo klausimus. Esate gavę informaciją, medžiagą E, pateisinama motivacija dėl to, kad reikia rūpintis dujų tiekimo saugumu ir tiekimo diversifikacija ir sistemingai tai įtraukti į energijos bendrijos klausimus, kadangi pastaraisiais metais yra buvę krizių, ko reikia išvengti. Na, o dabar prašau ponas Arijus Švolskį paaiškinti detaliau šią nuomonę. Ačiū pirmininkė, leiskite pradėti pirmiausia, kad nuo bendros pastabos kaip ir anksčiau. Energijos e, tiekimo saugumas. Klausimas šis gimė AFET komitete, o ne ITRE. 2007 metais šis parlamentas pastebėjo, kad problema dėl energijos saugumo yra po to, kai Rusija sustabdė dujų tiekimą per Ukrainą. Tuo metu mūsų kolegos įtrė komitete nežinojo tokios savokos, kas yra energijos tiekimo saugumas. Todėl Aš grečiai, kaip ir anksčiau, paraginčiau mūsų komiteto valdybą paprašyti, kad energijos tikimo saugumas būtų bendra kompetencija kartu su įtrė komitete, o mes ne tik renktumėme nuomonę. Dabar konkrečiai apie šią klausimą. Jau antrą kartą <clears throat> pirmininkas prašau salėje tylos. Kolegos, prašau elgtis mandagiau. Jau antrą kartą svarstame energijos tiekimo saugumo reglamentą. Pirmą kartą tai buvo prieš penkerius metus ar prieš šešis, 2010 metais, kai gavome produktą iš komisijos, kuris buvo toli gražu netobulas ir mes parlamente jį ženkliai pagerinome, jį pakeisdami ir padarydami daug, parengdami daug geresnę priemonę. E, dabar e, naujas reglamentas turėtų atmest, panaikinti ankstesnį reglamentą. Noriu pasveikinti komisiją vėlgi, e, kad po penkių, šešerių metų rezultatas daug geresnis. Mūsų vaidmuo nėra iš esmės pakeisti šį reglamentą ar kažkokiu fundamentalių naujovių įtraukti, tik šiek tiek pagerinti ir apginti komisijos pasiūlymą nuo tų, kurie norėtų jį susilpninti. Šis pasiūlymas, kaip jau žinome, jau susilaukia tokio polimo. Tai pirmiausia, reglamentas yra sveikintinas. Jis teisingai daug dėmesio skiria regioniam bendradavimui, saugumo mechanizmams, kad ES iš esmės dalyvauti energijos saugumo e, ir užsienio politikos e, plotmėje. Regioninį bendradarbiavimą reikia stiprinti, energijos tiekimo sutrikimai, bandymai kažkaip apibrėžti apsaugotų vartotojų savoką čia yra svarbus. Prevenciniai veiksmai, kritiški, krit, kritinių situacijų planai yra svarbus kai valstybės narės negalės tinkamai reaguoti, komisija turėtų sustiprinti solidarumo sąlygas. Ir būtina e, rizikos vertinimo planus ir bendradarbiavimo mechanizmus. Šiame reglamente taip pat reikia sustiprinti strateginį tiekimo diversifikavimo aspektą, taip pat tiekimo maršrutų aspektus kurie dar nėra pakankamai aiškus. Ir taip pat reikia priminti tokį dalyką kaip bendrėjai pirkimai, kas atitinka Europos vadovų tarybos pasiūlymus. Reikia pritarti energijos bendrijos šalių įtraukumą į mechanizmus, kurie numatyti 15 straipsnėje. Svarbiausia problema, kurią iškeliame mūsų nuomonėje, yra susijusi su keitimus informacija dėl sutarčių tarp bendrovių. Įsivaizduokime dabartinę situaciją. Ponas Putinas sustinka su Bonu Junkeriu. Ponas Putinas e, prieš savo akis turi visus e, tiekimo, e, dujų tiekimo sutartys ES. E, ponas Junkeris kitoje stalo pusėje neturi nei vienos sutarties, nemato nei vienos sutarties. Ar norite, kad mūsų asmo atstovaujantis Europos Sąjungą, mus turėtų, būtų tokioje silpnoje darybų pozicijoje kitos pusės atžvilgių, kurių, kaip žinome, panaudoja energijos dujų tiekimas e, priemonę kaip ginklą, kaip užsienio politikos priemonę. Tai reikia pakeisti. Taigi mes raginame pateikti komisijai visą informaciją apie sutartis, kurias turi treč, e, mūsų bendrovės su trečiosiomis šalimis, būtent Gazpromo. Komisija siūlo tam tikrą mechanizmą, jis, kuriam aš e, priešinuosi. Jie siūlo, kad visos sutartys e, apie 40 procentų importo kurį vykdo viena šalis, būtų pateiktos atskleistos. Pirmiausia, tai nėra logiška. Nors mes pasisakome apie visos Europos bendrą dujų rinką, naudojame priemonę, kuris susijusi su vienos šalies dujų rinka. Tai nelogiška ir netitinka mūsų energijos sąjungos filosofijos. Antra, visų šalių atskleidimas apie kad jos pateiktų sutartis, kurios sudaro 40 procentų viso importo. Na, tai reikš, kad tik tai rytų šalis, rytinės ES šalis e, pateiks savo sutartis. Tik tai Baltijos šalis e, Lenkija, Vengrija, Slovakija, Bulgarija ir Rumunija turės pateikti sutartis. Vokietija, Niderlandai, Britanija neturės to daryti nes e, jų turimos e, sutartys sudaro mažiau negu 10 procentų importo. Dėl tų priežasčių mes norime, kad turėti vieną bendrą dujų rinką. Ir tokia reikalavimai nesažiningi. Aš siūlau pakeisti tuos procentus, kas yra santykinė priemonė, absoliučių skaičiumi. Taip pat noriu praminti, kad e, mūsų teisinė toks požiūris yra praktikoje temas. Konkurencija yra Europos komisijos kompetencija Europos Sąjungoje. Ir praktikoje tikrinami visi susijungimai ir įsigijimai virš tam tikros apimties, absoliučiai skaičiais vertinant, o ne pagal tam procentinį rinkos dydį. <clears throat> Dėl visų šio priežasčių aš siūlyčiau, kad tas skaičius būtų 8 milijardai kubinių metrų. Dėl tuomet visos sąjungos e, šalių pasirašytos sutartės būtų vertinamas vienodų pagrindų. Ir ta 40 procentų skaičius būtų tik tai pagalbinė priemonė tokiam šalims, kurios yra energetikos salos, kaip Baltijos šalis. E, todėl toks pakeitimas, pasiūlymas dėl pakeitimo skirtas 13 straipsniui. Taigi, rezimuojant, mūsų nuomonėje ir mano pakeitimuose teisėkuros tekstui mes raginime sustiprinti regioninį požiūrį, kuris, kaip žinome, e, yra kvestionuojamas kai kurių didelių šalių, už jų yra didelės bendrovės. Turime elgtis, būti stipresni apibrėždami vartotojo savokas, kad nacionalinės apibrėžtis nenurungtų tų bendrųjų aspektų. Reikia parodyti, kad visos šalis laikytųsi, e, nesilaikytų tokių apibrėžčių, kurios paralyžuotų bendrąją rinką ir su, panaikintų, sugriautų bendradavimą. Mes norime, kad komisija, nesant e, sustarimų tarp e, regiono šalių imtųsi intervencinių veiksmų, kai tokių sudarimų tarp valstybių narių nepavyksta pasiekti. Mes taip pat manome, kad didesnis keitimasis informacija būtų naudingas, tai reikėtų stiprinti ir raginame Europos komisiją laikytis ambicingesnio požiūrio šioje srityje, kai kurių valstybių narių atžvilgių, kurios tam prieštarauja. Mes norime e, stipresnės energetikos diplomatijos. Ir čia noriu priminti Afeto e, dokumentą dėl e, energijos politikos ir saugumo. Norime, kad ES būtų stipri darybų partnerė atstovaujant mūsų įmonės ir tai leistų vartotojams. skurti vartotojų monopsoniją, esant tiekimo monopolijams. Dėkoju. Dėkoju ponui Sariu Švolskiu ir dabar sutikiu žodį mūsų šešėliniam pranešėjui. Ponui Pikula. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, mes norėtume, kad visos valstybės narės turėtų veiksmingas priemonės, tam, kad galima būtų veiksmingai reaguoti tais atvejais, kai iškiltų kažkokių nenumatytų dujų tiekimo sutrikimų arba, ar dujų prireiktų labai daug vienu metu. Mes suprantame, kad bet koks sutrikimas gali sukelti labai rimtų problemų. Ir sutrikimai niekuomet neapsiribojo viena valstybė, jie visuomet paliečia kelias valstybės narės ir todėl aš manau, kad regioninis bendarbiavimas šiuo klausimu yra nepaprastai svarbus. Be abejo, jį reikia plėtoti, atsižvelgiant į ES vertybės ir principus. Reikia taip pat pasakyti, kad dabartinės rizikos vertinimo priemonės nėra pakankamos. Šio pasiūlymo pagrindinis principas yra solidarumas. Pirmą kartą taip yra ir e, valstybės narės, kaiminės valstybės narės krizės atveju turėtų e, padėti krizės apimtai šaliai Ir aš manau, kad tai yra tikrai labai teigiamas žingsnis į priekį, tai yra tikrai europinis požiūris ir aš jam visiškai pritariu. Aš manau, kad šį pasiūlymą galima būtų patobulinti, aiškiau e, apibrėžiant savokas. Pavyzdžiui, galima būtų konkrečiau apibriežti sąlygas, kuriomis bus e, pritaikoma solidarumo nuostata. Taip pat e, galima nustatyti labai konkrečiai tam tikrus laikotarpius, pavyzdžiui, kiek turi trūkti sutrikimas tam, kad galima būtų pradėti taikyti solidarumo nuostatą. Uh, puiku, kad šis pasiūlymas yra skirtas tam, kad mes stiprintume regioninį bendradarbiavimą. Ir aš manau, kad mes taip pat turėtume plėtoti tokį bendradarbiavimą su kaimynėmis ES šalimis, tam, kad galėtume geriau pas, e, pasiruošti reaguoti į krizės. Ir aš manau, kad šis pasiūlymas taip pat turėtų paskatinti valstybės narės, nepamiršti savo įsipareigojimų kurti be, uh, energijos sąjungą. Ačiū pirmininkė. Aš kalbu, ar, mar, ar kas? Markas, gerai. Dank u wel. Um, in de energietransitie naar een echt groene. Uh... Mes norime keisti savo energijos šaltinius, norime daugiau naudoti atsinaujančius energijos šaltinius. Ir perinamojo laikotarpiu dujos vis dėlto vaidins svarbu vaidmenį, nes tai yra diškasnės kūras, bet jis mažiau teršia gamtą nei uh, kitos iškastinio kūro rūšis. Ir atsinaujinančios energijos šaltiniai dar yra plėtojami, mes vis tik bandome įdėkti tas technologijas pramonėje ir namų ūkiuose. Praeitėje žinome, kad dažnai dujų tiekimas buvo naudojamas kaip politinė priemonė. Tai buvo ir dėl konflikto artimuosius rytuose, ir tą stebėjome ir kai vyko Rusijos-Ukrainos konfliktas. Visais tais atvejais da, iškildavo grėsmė, kad dujų tikimas gali sutrikti. Ir mes, Užsienio reikalų komitete, turėtume pasiruošti tokiams situacijoms. Akivaizdu, kad negalime neatsižvelgti į tai, kad ES daromas iš išorės geopolitinės spaudimas ir tai ragina valstybės narės glaudžiau bendradarbiauti energijo, energetikos e, e, sektorėje. Ir aš e, galiu tik dar kartą pritarti minčiai kurti energijo, energetikos sąjungą. Tik tai taip mes galėsime užtikrinti deramą energijos tiekimą. Ir komisija, teikdama šį pasiūlymą, parodė, kad jį rimtai vertina energijos sąjungos e, idėją. Be abejo, dar galima būtų šį pasiūlymą patobulinti. Ir pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi konkurencijos e, taisyklių. Negalime leisti, kad didieji žaidėjai rinkoje piknaudžiautų dominuojančių padėtimi. Antra, reikėtų toliau daryti viską, kad e, darybos tarp Gazpromo ir Ukrainos būtų tęsiamos, siekiant užtikrinti, kad dujų tikimas nebūtų naudojamas kaip politinė priemonė. Trečias, solidarumas turėtų būti pamatinis, pagrindinis energetikos sąjungos principas. Ir komisija turėtų remti tik tai tuos pro, e, projektus, kurie visiškai atitinka ES teisės aktus ir nuostatas. Pateisiu pakeitimų. Petrai, prašau dabar tau žodis. Ačiū pirmininkė. Gerbėjai kolegos, man atrodo, kad pagaliau mes supratome, kad energetinės saugumas yra neatskiriama bendro saugumo dalis. Politikai ne, tuo nebeabejoja, nebe, nebe nepaisant to, kad kai kur abejojančių balsų dar e, išgirstame. Europos Sąjungoje matome teigiamų poslinkių pripažįstant energetinio saugumo svarbą, užtikrinant bendrą saugumą, gyvenant bendrą saugumo koncepciją. Aš netgi pasakyčiau, kad ES pabudo ir suprato, kad atėjo laikas priimti teisingus sprendimus. Jei paskaitysite komisijos pateiktą dokumentą, jame rasite labai daug techninių detalių ir Serius Volski visiškai teisingai pasakė, kad ten yra daug įvairių skaičiavimo metodų, apibrėžimų, įvairių procesų apibrėžimų. Taip, taip yra, bet iš tikrųjų už tų techninių detalių da, slypi kur kas daugiau tai dalykai, kur, kurie yra politiniai. Mes negalime manyti, kad energetikos sektorėje viskas tai yra gerai ir kad stambios, stambių valstybių narių energetikos bendrovės gali apsimetinėti, kad čia kalba ne vien apie verslą ir ne jokios politikos ir kad jie reikalauja, kad jiems būtų leista tiesiog užsimti verslu. Ne, aš manau, kad situacija pasikeitė ir mums reikia dabar kurti nuoseklesnę energetikos sąjungą. Ir e, keistis turė, pokyčių reikia ir paklausos, ir e, pasiūlos e, sritise. Ir jei mes sugebėsime tai padaryti, sukursime tą vadinamą energetikos sąjungą. Bet e, aš netin optimistiškai vertinu visų šių nuostatų praktinį įgyvendinimą. Galiu pateikti Jums pavyzdį. Šiaurės e, srautas 2. Nepaisant visų e, skambių diskusijų Europos parlamente, nepaisant visų mūsų žodžių. Ir net po to, kai buvo gyvendintas trečiasis energetikos paketas. Diskusijos dėl šiaurės rauto, antrojo šiaurės rauto projekto yra tęsiamos, komerciniai projektai yra rengiami, o kai kurie net ir gali būti e, įgyvendinti. Norėčiau paraginti komisiją parenk, parengti galutinę ir išsame ataskaitą apie tai, kiek Ar tas antrasis šiaurės rauto projektas atitinka trečiojo energi, energetikos paketo nuostatas? Negali būti jokių nuolaidų stambiems tiekėjams, kurie daro viską tam, kad sugriautų energetinį solidarumą ES. Kolegos, da, už komercinių interesų kai kurios bendrovės, net su valstybė narių parama, stengiasi sugriauti Europos energetikos sąjungos e, koncepciją. Aš manau, kad reglamentavimo negalima silpninti. Ir aš netgi siūlyčiau sumažinti e, metinę dujų tiekimo apimti, e, ji gali būti net mažesnė nei 8 milijardai kubinių metrų. Aš da, manau, kad tai yra geras dokumentas, gal mums reikės dar techninio pobūdžio diskusijų tam, kad įsiaiškintume, kiek tos techninės detalės paveiks mūsų išorės ir uh, ūsinio politiką. Ir dabar tinkamas momentas visom, visiems šiems dalykams aptarti. Dėkuoju. Dėkuoju toliau, panė Teokaras. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad manau, kad e, šis dokumentas yra geras, nes jis e, iš esmės kalba apie tai, kas šiuo metu yra svarbu. Ir norėčiau kreipti jūsų dėmesį į du politinius parametrus, apie kuriuos kol kas nekalbama. Pirmiausia, tai yra Turkijos pastangos. surasti alternatyvių maršrutų Ir čia galima kalbėti ne vien apie Turkijos darybą su Rusija, bet ir apie Turkijos įvairius pamastymus apie dujų tranzito projektus per Turkijos teritoriją. Nes žinome iš esmės, kodėl tokie projektai gali būti pavojingi. Ir antras svarbus aspektas tai yra ne apibrieštumas, netikslu, netikrumas, kuris atsiranda dėl karinių konfliktų. Nes Turkijoje potencialiai gali iškilti labai rimtų problemų ir tai gali pakengti uh, dujų tranzitui per tos šalies teritoriją. Be abejo, negalima pamiršti ir Kipro. Kipras uh, turi e, ir e, rezervų, ir, ir net e, gamtinių dujų išteklių, jų pakaktų net 30 metų. Ir aš manau, kad Kipras galėtų vaidinti svarbu vaidmenį tiekiant dujas kitoms šalims. Be to, nepamirškime ir mūsų elektros gamybos pajėgumų. 2 milijardai 300 milijonų eurų jau buvo išleista dujotikiui tiesti iš Izraelio į Europos Sąjungą. Ir Egiptas ir Kipras turi dujų išteklių, kurie galėtų padėti mums sureguliuoti, išlyginti dujų tiekimą, gyvendinant tokio pobūdžio projektus. Bet čia be abejo negalime pamiršti, kad Turkijos ir Kipro santykiai yra sudėtingi, galime kalbėti net apie karą ir tai gali pakengti energijos tiekimui. Dėkuoju, toliau ponia Šuica, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai įdomu yra pastebėti tai, kad mes šiandien kalbame apie dujų tiekimą, būtent tą, tą dieną, kai panas Junkeris susitinka su ponu Putinu, toks labai įdomus e, sutapimas. Vesenai per kitaip aš remiu mūsų kolegos Pasariu Švolskį parengtą dokumentą. Ir uh, jis jau kalbėjo apie 8 milijardus kubinių metrų. Jūs sakote, kad tai šis skaičius turi būti nustatytas. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs, da, kodėl jūs pasirinkote šį skaičių? Ir ar jūs atsižvelgėte kažkokius techninius parametrus ar į kitus argumentus? Ir aš be abejo pritariu tam, kad būtų skatimas regioninės bendradarbiavimas, kad būtų stiprinamas solidarumo principas. Uh, Ir be abejo, tam, kad mes galėtume geriau reaguoti į krizės, mums reikia stiprinti regioninį bendradarbiavimą. Ir nepamirškime, kad dujų tiekimas taip pat yra ir išorės politikos priemonė. Ir ją reikėtų da, išnaudoti prireikus. Dabar apie kai kurių subjektų veiksmus e, rinkoje. Taip, aš manau, kad čia reikėtų daryti viską, kad niekas negalėtų do, e, piknaudžiauti dominuojančią padėtimi. Aš nelabai gerai supratau, ta, kodėl jūs pasirinkote tuos 8, 8 milijardus kubinių metrų. Nors aš ir pritariu viskam, ką jūs parašėte šiame dokumente. Be abejo, e, reikėtų keistis informaciją apie pasirašytas dujų tikimo sutartis. Tai yra būtina. Ir uh, stambios e, energetikos bendrovės turėtų parodyti geros valios ženklą, nes, kaip jūs ir sakėte, tai yra būtina tam, kad mes įrodytume, jog mūsų siekiai yra rimti, nes mūsų požiūris turėtų būti kur kas ambicingesnis nei tas, kurį turime dabar. Ir aš pateiksiu be abejo pakeitimus šiam dokumentui. Gal ponas Sarišvoski galėtų kai ką paaiškinti, kodėl buvo pasirinktas tas 8 milijardų skaičius. big contract. Sakykime, yra sudaroma 55 milijardų kubinių metrų e, sutartis. Tačiau, e, sakykime, kadangi tai nesudaro 40 procentų Vokietijos suvartojimo, apie šią sutartį būtų nepranešta. Tačiau Lietuvos, Kroatijos, Latvijos, Estijos sutartis būtų mažesnės apimties. Ir procentinė prasme apie tokias sutartis reikėtų pranešti. Taigi aš kvestionuoju, ar tą klausimą, kad pranešimas apie sutartis priklausytų nuo e, šalies dydžio, nes kalba eina apie kaip ir vieną energetikos rinką. Ir nes antraip apie e, energetikos energetikos rytyje sudarytas sutartys turėtų pranešti tik tai mažos valstybės narės. Aš sutinku su ponu Demes Marker, kad e, konkurencija yra labai svarbus dalykas, ypač e, dujų rinkoje, tad priimsiu domenį jūsų pateiktus pasiūlymus. Išvelgiu paralelizmą. Europos konkurencingumo tarnyba įsikiša tada, kai e, yra sakykime, sudaromos sutartys dėl susijungimų ir kai yra viršijama tam tikra e, riba. Yra tikrinamos e, visos ES sutartys ir jos vienodai traktuojamos. Jeigu mes dabar vadovausimės tik tai e, tuo, kiek dujų yra suvartojama nacionaliniu lygmeniu, tai tada e, ne visos sutartys bus e, tikrinamos. E, Norvegija, Libija, Rusija ir taip toliau. Su jomis sudarytos sutartys galbūt ne visada bus tikrinamos. Tad siūloma riba gali būti diskutuojama, tačiau mm, iš kitos pusės mes tikrai nenorime, kad komisija e, tikrintų visas sutartis jūs galbūt jas galite archivuoti, tačiau visada geriau e, pasilikti teisę peržiūrėti visas sutartis, e, jeigu to reikės. Dėl tos priežasties mes ir e, kalbame apie sutarties sutartyje numatomas tam tikras ribas, taip numatant visiems vienodas galimybės Skaidrumas dėl tarp, tarp vyriausybių sudaromų sutarčių yra svarbus dalykas. Tačiau dar svarbiau yra svarb, e, skaidrumas dėl sutarčių sudaromų tarp įmonių. Jūs paminėjote Junkerio ir Putino sustikimą. Tiesa, ką jūs sakote. Junkeris neturi ginklų, jokių ginklų sėdėdamas prieš Putiną. Putinas žino viską jis e, pasako, e, kam bus parduodama, už kokią kainą, o Junkeris nieko nežino. Jis gali tik tai spėlioti. Tad mes norime e, pakeisti šią situaciją, kuri mums yra ne, nepalanki. Ir mes taip pat pageidaujame ištaisyti komisijos pasiūlymą. Ne va tai e, kalbama apie sutarčių skaidrumą, tačiau e, realybė yra tokia, kad svarbiausi e, susitarimai nėra viešinami. Ir dėl to įmonės e, vakarų ir centrinėje bei rytų Europoje atsidūrė nepalankioje situacijoje, nes kai kurios uh, E, įmonės žino apie konkurentų sudarytas sutartis, tačiau kitos tokios informacijos neturi. Taigi yra tokia neteisinga simetrija ir e, taip yra pažeidžiami ir pagrindiniai Europos integracijos e, aspektai, kad visiems e, turėtų būti suteikiamos vienodos sąlygos ir su visais reikia elgtis vienodai. Taigi tas 40 e, procentų pasiūlymas yra sudėtingas. Na, gal jis pasiteisintų tik tai energetinių salų atveju. Kitais atvejais toks pasiūlymas yra tikrai na, neprimtinas, nes kitaip ta mūsų energetikos e, sąjunga bus tokia tik tai teorinė, filosofinė. Ir tokio dalyko mes tikrai negalėtumėm niekam paaiškinti. Ne, yra kitas variantas, sakykime, nuslėpti tam tikras sutartis, kitas viešinti, tačiau ir tokia situacija yra neprimtina. Ačiū, sako pirmininkas, už tokį paaiškinimą. Aš norėčiau priminti, kad pakeitimus galite pateikti iki rytojus vidudienio ir mes baigiame e, šio klausimo analizavimą. Periname prie dešimto, prie dešimto darbo tvarkės punkto, tai yra keitimus informacija tar, apie tarp vyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos sustarimus bei teisiškai neprivalomas priemonės mechanizmo nustatymas ir sprendimo 994 2012 e, e, panaikinimas. Mūsų nuomonės referentumas e, Kukan, atsakingas komitetas yra ITRE, šiandien keičiamės dėl pranešimo pirmą kartą ir iš karto suteiksiu žodį ponui Kukan, kad pristatytų nuomonės projektą. Ačiū pirmininkė. E, komisija pateikė pasiūlymą dėl sprendimo atnaujinti informacijos mainus e, dėl sudarytų susitarimų energetikos rytyje. E, siekiama suformuoti ES energetikos sąjungą. Manau, kad pasiūlymas yra geras Jis dera su Europos parlamento pozicija patvirtinta pereitų metų e, gruodžio mėnesį dėl energetikos sąjungos strategijos. Tame pranešime mes sakome, kad komisija turėtų e, turėti stipresnę poziciją dėl tarp vyriausybinių susitarimų E, kalbame taip pat ir apie egzantę susitarimų įvertinimą, tai yra prieš e, juos pasirašant. Pagal esamus teisės aktus e, komisija gali atlikti tarp vyriausybinių susitarimų įvertinimą ex post, tačiau tokiu atveju komisija negali problematiškus susitarimus suderinti su ES teisės aktais. Taip neturėtų vykti, ypač jeigu mes norime, kad e, Europos e, energetikos sąjunga būtų veiksminga. Kalbant apie komisijos pasiūlymą, dabartinis pasiūlymas apima tarp vyriausybinius susitarimus, taip pat ir neprivalomo pobūdžio e, priemonės. Tai galėtų būti ir ketinimo memorandumai arba politinės deklaracijos. Čia nekalbama apie komersinės sutartis tarp įmonių, E, kurias reglamentuoja kiti sprendimai. Kaip sakiau, aš pritariu e, pagrindiniams komisijos pasiūlymo elementams, tokiems kaip e, Komisija, komisija turėtų būti informuota valstybių narių prieš pradedant dėrybas dėl tarp vyriausybinių susitarimų. Tokie susitarimai turėtų būti pateikti komisijai įvertinimui, ar jie dera su ES teisės aktais prieš juos pasirašant. Valstybės narės turėtų informuoti komisiją taip pat ir apie neprivalomo pobūdžio energetikos sustarimus su trečiosiamis šalimis. Kalbant apie mano pasiūlymus nuomonės projekte, norėčiau įvardinti porą dalykų. Mano pasiūlymai būtų tokie. Norėčiau atkreipti dėmesį ir į kitus dalykus, kurie svarbus e, formuojant visą mechanizmą. Visų pirma, reikia daugiau skaidrumo, keistis informaciją e, apie energetikos susitarimus. Tačiau tuo pat metu, kai e, tuo pačiu metu komisija turi garantuoti pateiktos informacijos konfidencialumą. Antras dalykas, komisija turėtų žiūrėti, ar yra laikomasi ES teisės akto. Taip pat atkreipti dėmesį į e, ES energetinės energetikos e, strategiją. Gerbiami kolegos, lauksiu jūsų pasiūlymų, komentarų dėl šio nuomonės projekto E, lauksiu jų iki rytojaus 12 valandos, taigi turite daugiau nei 25 valandas pakeitimams pateikti. Dėkuoju. Eduard. Ačiū Eduardai. Kur be pasukčiau yra Tonino Piculos šešėlis šiandien. Prašom. E, Ačiū pirmininkė, aš atrodo, jums pirmininkaujant panašu išlendu iš šešėlių. šešėlio. Toliau kalbėsiu kroatų kalbą. Kalbame čia apie tris svarbės problemas dėl nebuvimo santykių tikrinimo, negalėjimo dalyvauti darybose ir to, kad nėra e, mechanizmo leidžiančio panaikinti tam tikrus sustarimus ir skaidrumo trūkumas. Visą tai neleidžia suderinti valstybių narių sustarimų su ES teisė be to e, tikrinimas ekspost kol kas neleido pakeisti jokių sutarčių. Todėl būd, kartais būna, būtina pakeisti sustarimus, tačiau nėra konsensuo dėl, dėl mechanizmo. Todėl e, reikia tinkamai keistis informaciją ir užtikrinti juridinį saugumą, jeigu tam tikri e, pasiūlymai netitinka ES teisės. Tai turėtų daryti komisija, kuri turėtų ryšius su dėrybomis tiesiog ir turėtų e, būti taikomi tam tikrai terminai, kai darybos e, užtrunka. E, tai svarbu energijos saugumui, todėl reikia daugiau su skaidrumo, sudarant susitarimus, siekiant tiekti vartotojams e, patikimą ir e, tvarią energiją, reikia visų šių dalykų, tai reikia eiti tam kryptimi ir pripažinti, kad atsižvelginti tai, kiek mes importuojame e, energijos ES, mes esame priklausomi nuo sutarčių su trišiomis šalimis ir tai padėtų sustiprinti mūsų energetinį nepriklausomumą. Ačiū Tonino, niekas daugiau neprašo žodžio, atrodo. Ar iš tikrųjų taip yra? Taip, komisija atrodo nesidomi šio klausimu. Ir Sariuš Volski atsakai. Aš pritariu viskam, kas pasakyta. Vienas komentaras. Tarp vyriausybiniai sustarimai e, eina anksčiau negu sutartis tarp bendrovių. Ir tose sritise, apie ką aš kalbėjau ir Edvardas Kuklanas, apie ką kalbam, jos papildo viena kitą. Antra, kuo daugiau aiškumo bus tarp vyriausybiniuose sustarimuose, tuo mažiau bus problemų vėliau dėl slaptų sustarimų tarp bendrovių. Mes žinome, kad srity, šioje srityje nėra politinių kontraktų kol kas. Nėra apolitinių kontraktų kol kas, bet jau taip yra. Viskas lemiama yra politikos. Ir galbūt net planuojama geopolitinė prasme. Neturiu čia turbūt niekam įrodinėti apie tai, nors Petras jau išėjo kad šiaurės srautas nėra komercinis sustarimas. Taigi, kuo daugiau aiškumo tarp vyriausybinio sustarimuose bus, tuo geriau mes galėsime išvengti tokių labai neigiamų situacijų, kai komisija abejoja Bulgarijos ir Gazpromo pietų srauto sutartimis. Tai susiję ir su kiekvienomis kitomis šalimis. Taigi vietoj to, kad e, imtumėmės prevencinių veiksmų, galime imtis preventinių veiksmų. Ir antra, taip e, išvengiama tokių situacijų, kai kurie dalykai yra neformalus, nėra tikrai iš tikrųjų tarp vyriausybiniai sustarimai, įvairūs memorandumai ir panašiai gali turėti didesnį svorį negu patys oficialūs sustarimai. Ir dėl to komisijos pasiūlymas yra labai kuklus. Aš siūlyčiau, kad parlamentas pasakytų, kad kiekvienas sustarimas bet kokio teisinio statuso tarp viešų institucijų turėtų būti skaidrus, aiškus ir, ir turi būti paviešinti. Ačiū. Ačiū, neatsakai, Edvardai, ar nori rezumuoti? Ne, tik vienas sakinys. Manau, kad noriu padėkoti Jacekui už jo žodžius. Čia yra aiškus ryšys. Kuo aiškesnis e, darybos, tad dėl tarp vyriausybinių sustarimų, tuo geresnė e, padėtis tarp tiems tolesniems e, kontraktams. Antra, be sustarimų įvairūs memorandumai, politinės deklaracijos yra įtrauktos šį mechanizmą. Galbūt galima būtų tai pasakyti aiškiau, kad būtų visiems aišku. Ačiū, Eduardai, baigėme diskusiją. Terminas pakeitimams, kaip sakiau, yra rytoj, birželio 15 diena. Kitas klausimas turėtų būti uždaro posėdžio rėmose. Todėl reikia padaryti maždaug dešimties minučių pertrauką. Ir ponia Natalija Pastolova, nuai paskirta Europos Sąjungos delegacijos Kosovo vadovė, atvyks ir tuo tarpu prašau tų, kuriems ne, nedėra būti salėje, kuomet vyksta uždaras posėdis, pasinaudoti šiomis dešimt čia minučių, iš salės išeiti ir po to grįžti kitam klausimui. Tai yra 11.30 maždaug, kai keisėmės nuomonėmis su Selahatinu Demirtašu, vienu iš tautų demokratijos partijos vadovų Turkijoje. Taigi, 10 minučių pertrauka, o po to keitimasis nuomonėmis su paskirta delegacijos Kosovo vadove. Mirtasu iš Tautų demokratijos partijos. Dear colleagues, let us continue uh, with the item 12 on. Gerbiami kolegos, pereikime prie 12 darbo tvarkės punkto, tai yra pasikeitimai nuomonėmis su Salahatinu Demirtasu, tautų demokratijos partijos vadovo. Norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į AFET komitetą. E, ponas Demirtaš Pastaraisiais mėnesiais e, įvykiai Turkijoje buvo labai mm, svarbus e, AFET komitetui, taip pat e, jie buvo aptariami ir Europos parlamento plenarinėse sesijose. Mes stebime, kokia yra situacija Turkijoje, kalbant apie saugumą, regionį kontekstą, migrantų krizę Tad e, šiandien tikrai bus malonu išgirsti jūsų situacijos vertinimą Turkijoje. E, didžioji e, asamblėja balsavo dėl konstitucijos pakeitimo, kuris leistų parlament, panaikinti parlamentarų neliečiamumą. Paskutinės plenarinės sesijos metu mes pasmerkėme politinio spaudimo daroma, o komisaras Hanas e, pareiškė savo nuogastavimą dėl teisės viršinybės situacijos Turkijoje po tam tikrų įvykių. Tad mes dabar norėtumėm sužinoti jūsų situacijos vertinimą, kad e, na, galėtumėm geriau suprasti, kokia yra situacija ir uh, Tai yra labai svarbu ES ir Turkijos dialogui ir priemant sprendimus dėl vizų režimo liberalizavimo, e, tęsiant darybos dėl e, Turkijos narystės ES. Ir e, kaip kontroliuoti migrantų srautus per rytų viduržemio kelią. Prašome, jums yra skirta 10-15 minučių, o po to mes suteiksime žodį mm, komiteto nariams, kad jie užduotų jums klausimų. Po to suteiksime jums galimybę pasisakyti. Prašome, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, Ačiū Jums e, už e, suteiktą galimybę. AFET komitetas stebi situaciją Turkijoje ir esu įsitikinęs, kad e, turite visą detalę informaciją. Tačiau norėčiau pasidalinti savo nuomonę apie pastarosius pokyčius Turkijoje ir tai, kas gali atsitikti ateityje. Turkija išgyvena ypatingą politinę prasme laikotarpį. E, situacijos negalime pavadinti e, normale, kadangi e, konstitucija neveikia, žiniasklaidos laisvės yra kiekvieną dieną pažeidžiamos. Be kita ko, e, reikia sakyti, kad Erdoganas formuoja vieno žmogaus e, politiką. Be abejo, šios problemos įvyko dėl tam tikrų istorinių priežasčių. E, viskas, visa situacija susidarė per vieną dieną. Nuo Respublikos e, atsiradimo mes visada turėjome e, problemų su demokratija, tad dabartinė situacija negali būti e, susijusi vien tik tai su Erdoganu. Tačiau Erdoganas nieko nedarė, kad būtų įgyvenintos reformos ir problemos per pastaruosius metus įspręstos. Vietoj to atsirado papildomų problemų, pavyzdžiui, taikos procesas Turkija, e, kaip ir stengiasi spręsti problemas, tačiau atėjo momentas, kai ponas Erdoganas nusprendė, kad tai nėra naudinga e, jam pačiam, kad jis praras e, rinkėjų balsus, todėl nutraukė visą dėrybinį procesą. Nuo to laiko reikia pasakyti, kad kurdų zonoje yra tikrai situacija mm, bloga, e, yra e, apribojimų, kurie galioja jau e, šešis mėnesius, vykdomos karinės operacijos su tankais, ištisi miestai yra greunami, tūkstančiai žmonių yra perkelti gyventi į kitas zonas. Ir daug civilių E, žuvo. E, Erdoganas atsisako tęsti dėrybas, atsisako sėsti prie dėrybų stalo ir ieškoti sprendimo. Konfliktas jam yra naudingas e, politinė prasme. Turkijoje vykstantis karas stiprina nacionalistinės nuotaikas, kurios yra naudingos Erdoganui. Todėl jis ir tikrai nėra suinteresuotas e, iš naujo pradėti e, dėrybinio proceso. E, parlamentinio neliečiamumo panaikinimas turėtų būti vertintas atskirai. Tai yra Erdogano strategijos dalis. Mūsų parlamentarų parlamentinė neliečiamybė yra panaikinama nepaisant konstitucijos. Konstitucijoje yra numatyta, sakykime, e, galimybę panaikinti e, parlamentinę neliečiamybę, tačiau kreipiantis į konstitucinį teismą. Ir dabar pagal pasiūlytą ir patvirtintą pakeitimą mes negalėsime kreiptis į konstitucinį teismą ir apginti savo teisių. Um, Šiuo metu yra pradėta e, tyrimų e, prieš mūsų partijos narius, prieš mane taip pat ir greičiausiai e, byla prasidės jau kitą savaitę. Teisingumo ministerija jau perdavė visą informaciją prokuratūroms, o prokurorai pradės savo darbą kitą savaitę. Mūsų politinė partija priemė sprendimą nereaguoti į prokurorų prašymus atvykti mes e, nepateiksime e, liudijimų, neteiksime e, pareiškimų, kadangi mūsų parlamentinė neliečiamybė buvo panaikinta nepaisant Turkijos konstitucijos, o Turkijos prokurorai veikia Erdogano nurodymu. Taigi prokuroras turės priimti sprendimą prievartą mus atvesdinti į apklausas. Tačiau E, iki to laiko mes neatsakinėsime į jokius klausimus. Mes esame jau parengę tokį bendrą e, gynybinį dokumentą, kuriuo mes vadovausimės, sakysime, kad tai yra politinis žingsnis ir e, kad neketiname atsakinėti į jokius užduotus klausimus. Aišku, gali būti taip, kad mums grės ir įkalinimo bausmė. Apkaltinimai, kurie mums pateikti, yra tiesiog juokingi. E, dauguma yra susiję su e, saviriškos laisvę. Mano atžvilgiu E, pateikti kaltinimai yra e, susijęs su kalbomis, kurios, kurias aš pasakiau. Susipažinau su pateikta informacija, su pateiktais e, kaltinimais ir turiu pasakyti, kad teisinė prasme tai yra tiesiog katastrofa. 2008 metais aš vienos šventės metu kalbėjo apie tai, kad mm, mes e, daugelį metų skatiname brolyje, nenorime, kad būtų praliestas kraujas ir kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp kurdų urkų. Tačiau e, atrodo, kad visa tai e, buvo suprasta kaip skatinimas susimti teroristinę veiklą. Dar pateiksiu vieną pavyzdį. Viename e, dideliame Turkijos e, mieste buvo e, įvykdytas išpolis. Vienas pastatas buvo e, sudegintas. E, policija e, šio, šiame mieste gavo mūsų e, paraišką, nes e, pastatas priklausė mums ir mes e, e, pareiškėme, kad pastatas nebuvo pakankamai apsaugotas. Tačiau vėliau gavome kaltinimų mūsų atžvilgių, kad šmeidžiame policijos pajėgas ir dėl to būsime persekiojami. Toliau dar vienas kaltinimas mūsų atžvilgiu. rinkimų metu pasakiau vieną kalbą, kurdų kalbą, savo gimtają kalbą. Dėl turinio, kaip ir kalbos, problemų nekilo. Bet problema buvo ta, kad aš pasakiau tą kalbą kur, kurdiškai ir dėl to dabar sulaukiau kaltinimų. E, sakiau, kad kurdu, kurdai turi teisę mokytis kurdų kalbą, gauti išsilavinimą. Ir dabar dėl to yra pateiktas mano atžvilgių kaltinimas. Taigi, iš viso yra apie 600 kaltinimų, kurie yra susiję su uh, saviriškos laisvę, dėl to, kad žmonės tiesiog išreiškia savo nuomonę. Labai e, gėdinga yra susidariusi, kad žmonės dėl to yra persekėjami ir jiems grėsia įkalinimo bausmė. Aš, e, pažiūrėjau, rizikuoju daugiau nei 400 metų įkalinimo bausmę. Aišku, jeigu a, sakykime, Erdoganas sugebės mūsų atsikratyti parlamente, mm, jis e, taps kaip Hitleris. E, tai bus vieno žmogaus valdžia. Kurdų situacija Turkijoje yra labai sudėtinga, nes mes esame vienintelė jėga, kurie gali sustabdyti Erdoganą. Taigi išgyvename istorinius e, laikus Turkijoje. Opozicija pasisako už taiką. Ji būt, turėtų būti e, stipresnė, skatinti taiką ir stabilumą šalyje. Tai yra svarbu e, situacijai ne tik Turkijoje, bet ir Sirijoje, nes Sirijoje e, taika gali būti pasiekta tik, kai bus pasiektas stabilumas ir taika Turkijoje. Šiandieną mes visi išgyvename pabėgėlių krizę. E, Turkijos ir turkų ir kurdų e, klausimas yra tiesiogiai susijęs su pabėgėlių klausimo sprendimu. Sirijoje, e, kurdų gyvenančiose teritorijose galima pasiekti stabilumą, tačiau tam reikalinga Ankaros pritarimas. Vis dėlto Erdoganas yra tuo nesuinteresuotas Sirijos šiaurėje galime pasiekti stabilumą greitai ir jeigu taip bus padaryta, žmonės iš Sirijos e, esantis Turkijoje galės sugrįžti į savo e, tėvynę. E, kurdų valdžia Sirijoje taip pat yra pasirengusi priimti visus pabėgėlius nepriklausomai nuo jų etninės kilmės. Taigi migracijos krize turėtų mm, būti sprendžiama siekiant stabilumo ir taikos e, Turkijoje bei Sirijoje. Erdoganas naudojasi papėgėlių krize tai jo būdas šantažuoti. Tad mes turime ieškoti alternatyvų, kaip būtų galima grįžti e, Turkijoje prie tiesos kelio. Demokratiniai procesai turėtų būti paremti e, labiau ir norėtume matyti jūsų daugiau e, paramo šioje srityje. Taip pat reikėtų stabilizuoti E, situaciją e, Sirijos e, šiaurėje, kur gyvena kurdai. Tam tikros problemos gali būti išspręstos, jei Europos parlamentas veiks ryštingiau. Pavyzdžiui, Galbūt Europos parlamentas galėtų būti tarpininku, sprendžiant kurdų Turkija problemas. Gal būtų galima parlamente suburti delegaciją šiam klausimui. Tad gal Europos parlamentas galėtų imtis konkretesnių žingsnių, taip mums gyvenimas palengvėtų. Be to būtų e, džiugu, jeigu taikos procesas būtų atnaujintas. Nuo kitos savaitės aš arba mano kolegos galime atsidurti kalėjime. Ir šiuo atžvilgiu mums reikės jūsų paramos, jūsų solidarumo. Neketiname bėgti iš šalies. Nors ir grėsia mums įkalimo bausmė, bet mes neketiname bėgti, nes norime uh, užtikrinti, kad mūsų šalyje uh, būtų pasiekta taika ir stabilumas. Su kitų pagalba mes galime tai pasiekti. Ir, sakykime, turėtumėm tokiu atveju papildomų e, argumentų kovojant su, už taiką ir stabilumu. Dėl ES ir Turkijos santykių Erdoganas vakar e, pateikė pareiškimą, kuriame pasakė, kad e, peržiūrės E, susidariusią situaciją ir priims e, sprendimus atsižvelgdamas į ES kritiką. Kitaip tariant, Erdoganas e, gal kalba apie ES santykius su ES nutraukimą. Tai yra vyriausybinis klausimas, ne Erdoganas gali priimti sprendimą dėl santykių su ES nutraukimo. Nes manau, kad tie, kurie, sakykime, E, pasisako už e, dėrybas dėl e, narystės Europos Sąjungoje, sąjungoje prieštaraus tam, nes tik tai per, sakykime, dėrybas dėl narystės galima kontroliuoti tai, kas vyksta Turkijoje, o santykių nutraukimas tikrai turės neigiamų pasiekmių demokratijai. Taigi ES e, Turkijos santykiai turi būti testiniai, vadovaujantis Kopenhagos kriterijais, kad Turkija turi perimti ES vertybės. Ačiū, dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Much, Ačiū, ponė Demirtaš. Mėly kolegos, prieš pradedant diskusiją norėčiau prašyti supratimo ir bendradarbiavimo dvasios. Beveik 15 norinčių kalbėti yra. Tai reiškia, kad kiekvienas galite kalbėti po vieną minutę. Prašom laikytis šio limito, kad visi kolegos turėtų pakankamai laiko užduoti klausimą ponui Demirtašui. Pone Piri, pranešėja pirmiausia, pone Marke Falajanis, kaip delegacijos vadovo, taip pat norėčiau paprašyti pasakyti. Ne dabar, bet tiesiog noriu paklausti, ar norėsite kalbėti. Katipyri, ponios Kefalojanis, kaip delegacijos vadovas, po minutę visiems pabandysiu būti sąžininkas visų atžvilgių. Ačiū pirminkė, ačiū ponia Damirta, aš, kad atvykote pas mus. Jūs prašote solidarumo. Aišku, kad dauguma parlamente labai kritiškai žvelgia į tai, kas vyksta Turkijoje, apie tai, kad buvo panaikintis parlamentarų imunitetas, tačiau žinoma, koks tikslas yra nukreiptas prie HDP ir ateityje, jeigu jūs, jūsų kolegos atsidursite už grotų, šis parlamentas niekada negalės patvirtinti vizų liberalizavimo režimo Turkijai, remiantis tuo įstatymu, kurį mes taip kritikuojame. Aš manau, kad mūsų solidarumas yra ir jis išliks su tais parlamentarais, kurie kovoja už savo teisę kalbėti. Net jeigu kas nors ir nesutinka su tuo, ką jūs sakote, jūs kaip parlamentarai turite teisę kalbėti, ypač parlamente. Antras klausimas dėl situacijos pietričiuose. Gal galite šiek tiek pasakyti, kas vyksta miestuose ir komendanto valanga, kiek žmonių perkelti. Taip pat dauguma parlamente mano, kad nėra pateisinimo smurtui ar teroristiniams išpoliams. Žinau, kad jūs su tuo sutinkate, gal galite pasakyti mums, kokie bandymai jūsų yra įtikinti, kad PKK e, sudėti ginklus. Ačiū, ponas Kefalajanis, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu šiltai pasveikinti poną Demirtašą mūsų parlamente. Aš esu, e, man padarė įspūdį tai, kad jūs sugebėjote atvykti čia, turėjo būti nelengva. Ir norėčiau sužinoti, galbūt kitiems jūsų kolegoms buvo iškirtas kelias vykti į ES. Mums reikia stabilios Turkijos. At E, ir taip pat visame regione reikia dialogo bendradarbiavimo. Ir Europos parlamentas per paskutinę plenarinę sesiją balsavo už pranešimą dėl balsavo <clears throat> dėl rezoliucijos, kurioje kalbama apie nemenko parlamentarų skaičiaus imuniteto panaikinimo Turkijos planete. Tai kelia didžiulį nerimą. E, ir dėl to, kad turime bendrą e, tarp parlamentinį komitetą birželio mėnesį suplanuoti du delegacijos vizitai. Ir dabar kyla klausimas, ar tuos, tas misijas renkti, ar ta, tas vizitas galėtų prisidėti prie stabiliz, sta, stabilumo Turkijoje. Can you check with the technician? Çeviriyi alamadım. Az önce az önceki çeviri yaptınız mı? Alamadım ben çünkü. Aš negirdėjau vertimo paskutinio klausimo. Gal prelegentas galėtų pakartoti klausimus. Falajanis, is that what you're telling me? Oh. Please, but... Prašom, bet trumpiau dabar. Sveikinu Jūs pas mus. Mano klausimas buvo Jums, kaip Jums pavyko atvykti čia visų pirma. Turėjo būti sunku. Ir kaip sprantame, kiti Jūsų partijos kolegos turėjo atvykti taip pat, bet jiems nepavyko. Norime, kad Turkija būtų stabili, tai yra svarbu mūsų bendradarbiavimui ir dialogui. Tačiau reikia stabilumo Turkijoje ir visame regione praėjusią savaitę per plenarinę sesiją balsuojama buvo dėl e, pranešimo ir balsuojama aiškiai matėsi, kad mes suprantame, kad situacija sudėtinga Turkijo, demokratijos prasme Turkijoje. ES ir Turkijos e, tarp parlamentinė asamblėje susiduria su sunkumais šiuo metu sveitinė bendradarbiauti su mūsų kolegomis Turkijos parlamente. Kai kurie daugelis pokyčių yra nedemokratiškai, po, demokratijos pakeitimai nedaug kelia problemų. Pone Zomer, ačiū. Aš taip pat džiaugiuosi, kad jūs atvykote pas mus. Mums kyla dilema, kaip žinote, mums sunku dėl to, kad turime ES ir Turkijos sustarimą vieną vertus, tai yra svarbu ES. O Erdoganas daro mums spaudimą. Kita vertus, norime padėti ir opozicijai Turkijoje, nes Europos požiūrių situacija yra netinkama. Tai, ką daro valčioji partija ir dėl to, ką daro Erdoganas. Tai E, iš principo mes galime, jūs prašote nusustabdyti narystės darybas, e, tačiau kalbėtis reikia, nes kitaip atrodo, kad Turkija eina atgal. Manau, kad daugelis kolegų yra priblokšti. Jūs turite daug vilčių e, ryšiuose su mumis. Na, galbūt mes neturime būti tokie e, diplomatiški kaip valstybių atstovai ir diplomatai, tačiau kitą vertus turime užtikrinti, kad būtų laikomas sustojimo kriterijų. Pone Pyrė sakė, kad šiuo metu netgi negalima pritarti vizų liberalizavimo režimui su jūsų šalimi. Panas Lopes. Labai ačiū. E, tik Aš labai sveikinu Jūs čia parlamente. Tikiuosi, kad tai bus interpretuojama kaip Jūsų partijos pripažinimas. Dėkojame Jums už Jūsų vaidmenį taikos darybose. Tai yra ženklas ir jų solidarumo ženklas Jūsų atžvilgių, Jūsų partijos atžvilgių. Jūs kalbėjote apie kurdų situaciją, karo situaciją. Noriu paklausti jūsų, vertinimo dėl sustarimo tarp ES ir Turkijos. Dėl to buvo diskutuojama labai daug parlamente, jis buvo, e, Erdoganas buvo smarkiai kritikuojamas. Aš norėčiau sužinoti, ką tai reiškia Turkijos vidaus padėčiai. E, nes girdėjome apie teisėvaros pasiūlymus dėl Turkijos po, turkų požiūrio į moterų padėtį. Pane Teokaros. Ačiū pirmininkė. Pone Demirtaš. Šiuo metu vyksta tiesiog genocidas turko atžvilgių. Jūs sakote, kad yra daug pabėgėlių, tūkstančiai aukų kurdai yra persekėjami. Na, o kurdai sudaro nemažą Turkijos gyventojų dalį. Mes gana kritiškai žiūrime į tai, kad nesimama jokių priemonių. Kurdai sudaro 25 procentų gyventojų Turkijoje. Ar Turkija sutiktų kurti kažkokią federaciją su uh, kurdais? Ponas Kyčiuk. Pone Demirtaš, aš e, seniai seku situaciją Turkijoje ir ne visiškai sutinku su jūsų žodžiais, ne su visais. Uh, kai dėl kurdų teisų, tai aš manau, kad tos teisės pastaraisiais metais buvo išplėstos, nes dabar kurdai gali kalbėti per rinkimų kampanijas, kas buvo negirdėtas dalykas prieš 15 metų. Ir kai kuriuose ES valstybės narėse tokie dalykai gali būti negirdėti. Taip pat investuojama kurdų labui Kas iš tikrųjų įvyko, ponia Demirta? Aš taip pat noriu paklausti jūsų, kada jūsų partija taps pasaulietinę partiją ir jiems ginti etnių mažumų e, teisės. Aš kaip bulgaras e, ginu ir mūsų mažumų teisės, tačiau esu pasaulinės partijos narys. Panas Hadži Georgijo, ačiū, ponė Dabarta. Žinoma, kad situacija yra labai sudėtinga, ne tik mums, bet ir jums. Susidarame su labai svarbiu asmeniu, labai didelėje šalyje. Jūs sakėte, kad kurie iš jūsų galite kitą savaitę atsidurti kalėjimuose. Jūs sakote, kad aišku, parlamentas bandys kovoti už savo teisės, tačiau nebūtinai to gali pakakti. Aš nežinau, ar galime daryti įtaką Erdogano politikai, o kai dėl santykius su Europos Sąjunga, tai, tai ko gero apsunkina santykius su Europos parlamentu. Daugelis žmonių sako, kad vienai par kitaip Reikia, kad PKK atsisakytų ginkluotos kovos, ką manate apie tai. Žaliųjų frakcijos vardu aš taip pat norėčiau Jūs labai šimtai pasveikinti pas mus atvykus. Dėkuoju Jums už uh, tai, ką Jūs mums papasakote. Jūs kalbėjote apie varias bylas, apie. E, apie tai, kas vyksta šiuo metu ir Viena turkijos pilietė gavo Saharovo premiją, gal galėtumėt paaiškinti, papasakoti, kas šiuo, su ją šiuo metu vyksta. Ir kitas mano klausimas yra susijęs su neliečiamybė. Panašu, kad panaikinus parlamento narių imunitetą išlaisvins 138 vietos parlamente. Ar tai reiškia, kad bus surinkti nauji rinkimai, ar tas vietas užims kitos partijos atstovai ir jei tai bus valdančioje partijoje, tuomet gal susidarys dviejų trečdalių dauguma, kurie reikalinga norint keisti pagrindinius teisės aktus. Dėkuoju, aš taip pat norėčiau pasveikinti mūsų svečią ir aš tikiuosi, kad mes galėsime palaikyti e, ryšį. Mums nesunku yra įsivaizduoti, kokią spaudimą jūs patirėte. Aš esu Graikijos pilietis, e, auksinės užros partijos narys ir mūsų persikoja, nepaisant to, kad mes esame part, demokratiška partija. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate Turkijos poziciją Kipro atžvilgių ir taikos proceso atžvilgių? Ir jūs patirite spaudimą. Ir kaip jums atrodo, ar tokiamis sąlygomis jūs galėtumėt e, imtis kokį nors veiksmų prieš Erdoganą? Uh, Skirtingai nuo kolegų, aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį tai, kad ES veikia teisės viršinybės principas, kuris e, taikomas yra ir Graikijoje. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote, Jūs e, pasakėte labai aiškiai, kad Jūs tikite solidarumo ženklų iš mūsų, kad Jūs neketinote pasiduoti. O aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad e, šis, tai, apie ką Jūs kalbėjote, turi regioninį aspektą. Žinome, kas vyksta su Sirija. Ir e, žinome, kad Turkija turi įtakos e, sprendžiant, kas dalyvaus e, dėrybose Ženevoje. Aš manau, kad mes turime kalbėti čia ir apie vizų liberalizavimą. Mane taip pat domina ir perkeltųjų asmenų gyvenimo sąlygos. Kas rūpinasi šiais asmenimis, ypač atsižvelgiant į dabartinę labai sudėtingą situaciją šalyje? Markas. Demesmaker. Dėkoju. AKR frakcijos vardu aš taip pat norėčiau pasveikinti, jūs pas mus atvykus, tai ką jūs papasakote, tikrai yra labai svarbu. Europos parlamentas nusekliai pasisako už, te, uh, už tautinį apsisprendimą. Ir šį tautinį uh, apsisprendimo teisę taikoma yra ir kurdams. Uh, Jūs kalbėjote apie tai, kad, kad jums grįžus namo jūs galite suimti, sulaikyti. Kas bus tuomet, kaip jums atrodo, ar kas bus, jeigu jūsų partija bus uždrausta? ES mes e, esame susirūpinę dėl tokios galimybės jau kuris laikas. Ir taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar da, jei bus pradėtos darybos dėl 23-24 skirių, ar tai bus jums naudinga, juk nu, ten kalbama apie teismus ir teisės viršnybės principą. Dėkoju jums. Mes praeitą kartą, kai lankėmės e, Turkijoje kalbėjome apie tai, kad tikrai labai keista, kad ketinama yra panaikinti tokios didelės parlamentarų grupės e, imunitetą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kokiu teisės aktu reikia Turkijoje, kad galima būtų veiksmingai kovoti su terorizmu ir, ir kokios kovos su terorizmu priemonės gali būti panaudotos, norint nutildinti kritikus, tokius kaip jūs. Antra, iš varių šaltinių Turkijoje, iš varių žmonių Turkijoje mes girtime, kad uh, pabėgėlių korta yra naudojama e, demografinėme žaidime. Ar tai yra tiesa ir kaip Jūs pakomentuotumėt e, tokius pareiškimus? Gal galėtumėt juos patvirtinti, gal ne? Dėkuoju, ponė Veržė. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Dimirtas, aš norėčiau Iš karto pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad mes galime su jumis pabendrauti. Aš esu Turkijos draugė, Turkijos žmonių draugė. Man patinka nu, kultūrinė, religinė įvairovė. Ir aš taip pat esu ir kurdų draugė. Ir aš nenoriu kalbėti įsamei apie da, Turkijos galimą narystę Europos Sąjungoje. Da, da, aš nesu da, da, prieš tokią narystę, bet aš manau, kad pirmiausia reikia įvykdyti Kopenhagos kriterijus ir visus kitus numatytus kriterijus. Ir noriu pasakyti, kad ir mes, ir ponas Erdoganas, panašu, kad šiuo metu peržengėme raudonąją liniją ir mes, parlamentas, negalime tam pritarti. Uh, Aš da, ba, esu ba, draugystė su kurdais grupės pirmininko pavaduotoja ir aš esu pateikus pasiūlymų ba, šiuo klausimu. Ir aš norėčiau, kad jūs patikslintumėt, kaip vykdoma kova su turizmu ir kaip kova su turizmu priemonės yra naudojamos kritikai mažinti. Ponas Papadakis, ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakinti, ponė Dimirtė, aš, aš manau, kad atsižvelgėte į mūsų diskusijas plenarnėme posėdėje. Yra akivaizdu, kad dauguma Europos parlamento narių nori, kad Turkija būtų demokratiška. Mes norime, kad būtų uh, pripažintos kurdų teisės, kad galėtų veikti opozicija, norime, kad būtų spręstos visos problemos susijusios ir su Sirija. Ir taip pat norėtume, kad Turkijos užimta Kipro dalis būtų gražinta Kiprui. Ir mes matome, kad Šiuo metu visa Europa yra sukilusi prieš Erdoganą ir aš manau, kad svarbu yra užtikrinti, kad Europos parlamentas toliau remtų opoziciją. Ponas Andrulakis. Dėkuoju. Kurdų situaciją buvo bandoma spręsti ne kartą ir vairiomis priemonėmis, bet vis tai jį dar tebe kelia mums susirūpinimą. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip Jūs vertinate Turkijos ir ES sustarimą dėl migrantų ir pabėgėlių, kaip Jums atrodo, kaip jis bus gyvendinamas ir kas vyks toliau, kas vyks Sirijoje. Ar yra tikimybė, kad iškils konfliktas tarp kurdų ir kitų šalių valstybių, vyriausybių? Be abejo, tai kas vyksta kaimininėse šalise daro, da, daro įtaką ir jūsų situacijai, ponia Harms. Atsiprašau, kad pavėlavau. Aš e, girdėjau užduotos klausimus ir aš manau, kad mes gal galėtume taip pat kreiptis į komisijos atstovus ir paprašyti, kad jie mums ir mūsų svečiui paaiškintų, kaip ES ambasadoriai pasitraukė iš Turkijos ir ką tai reiškia tiek Turkijos politikams, tiek mums, nes tai buvo tikrai visus mus nustebinęs sprendimas. Thank you, Rebecca, that... Ačiū, Rebeka, tačiau komisijos atstovų nėra. Gal jūsų klausimą bus galima atsakyti kito posėdžio metu. Jums buvo užduota labai daug klausimų, ponas Demirtaš. Per dešimt minučių prašyčiau, kad uh, atsakytumėt kiek e, įmanoma daugiau klausimų, e, kurie yra susijęs su jūsų partija, e, pabėgėlius, terorizmo, kurdų mm, situaciją. Mes turime baigti darbą be 21. Ačiū. Tikiuosi, kad atsakysiu į jūsų klausimus per trumpą laiką. Situacija e, kurdų e, teritorijose yra apgailėtina. Paskutinėme dešimtmetyje situacija buvo panaši. 3000 e, kaimų buvo evakuoti, daugiau nei 2 milijonai kurdų turėjo išvykti į Turkijos vakarus. Šiuo metu 50 tūkstančių e, kurdų yra perkelti šalies viduje, tačiau e, namai, visi namai dėl karinių veiksmų yra sugriauti. Taigi galima sakyti, kad e, daugelįje kurdų gyvenamų miestų pastatai yra sugriauti. E, tai buvo kaip ir nubausti e, kurdai, e, o tie, kurie, sakykime, liko gyventi regione, buvo, sakykime, jų atžvilgių pritaikytos tam tikros apribojimo priemonės. Pavyzdžiui, mano kolegė negalėjo penkias dienas vaikščioti gatvėje. Mūsų, sakykime, regione dar liko apie šimtas tūkstančių žmonių, kurių atžvilgiu yra taikomos tokios e, priemonės. E, kurdų namai griaunami, e, o žmonėms, kurie pabėgo, negali grįžti savo gyvenamasias vietas. Taigi galime sakyti, kad kurdai yra skriaudžiami ir nors Ehm, mūsų partija gavo 95 procentus šių žmonių balsų, situacija nesikeitė. Ehm, mes laikomės nuomonės, kad materialiniai žalai turėtų būti e, padėtas taškas, tačiau vyriausybė nenutraukė savo veiksmų. E, jis leid, e, siekia išsklaidyti ten gyvenančius žmonės tiesiog nori sklaidyti mūsų rinkėjus regione ir pakeisti politinę pusiausvyrą. Ypač tai pasakytina apie vietos rinkimus. Kaip buvo sakyta, mes prieš, pasisakome prieš smurtą, mes pasisakome prieš teroristinę veiklą, ir e, kovojame per demokratinės priemonės, taikias priemonės. E, Ta siūloma daryti ir visiems kurdams. E, tokį raginamą mes esame pateikę ir PKK ginkluoti, ginkluoti išpoliai. Jiems turėtų būti padėtas taškas, turi būti grįžtama prie dėrybų stalo, nes sprendimas neturi būti ieškomas ginklais, smurtu, bet dėrybomis. Pereitą savaitę e, daviau interviu e, žiniasklaidai ir e, norėčiau taip pat pakartoti kai kurias išsakytas mintis. Pereitais metais gruodžio mėnesį mes apsilankėme Irako šiaurėje, kur susitikome su PKK vadovais. E, šio sustikimo metu mes norėjome padėti tašką e, kariniams konfliktams, tad e, pasinaudojame progą įtikinti PKK vadovus tai padaryti. Apie tai buvo informuota ir užsienio reikalų ministerija apie mūsų planuojamą vizitą. Apie tai buvo informuotas ir opozicijos partijos vadovas. Tačiau galų gale e, įsiturtą vietą mums sunku buvo patekti. Kelionė buvo sudėtinga ir tik tai e, kalnuose mes e, sugebėjome susitikti su PKK vadovais. Susitikimui prasidėjus po kelių valandų E, kai mes jau diskutavome su PKK vadovais, e, Turkijos kariuomenė pradėjo šaudimus. Nors e, kariuomenė ir buvo informuota, kad mes organizuojame tą susitikimą. Sugryžęs iš jo, aš pareiškiau, kad abi e, politinės partijos turi grįžti prie dėrybų stalo. Dėrybose turi dalyvauti visi, įskaitant ir PKK. PKK teigiamai sureagavo ir pareiškė, kad e, ji yra pasirengusi sugrįžti į e, dėrybin, prie dėrybinio stalo. Mes sakėme, kad visos tranšėjos turi būti užkastos barikados nugriautos ir um, buvo kalbėta taip pat ir apie kurdų teisės, už kurias mes kovojame. Ir mes pasakėme, kad ginklams vietos čia nėra. Mūsų atžvilgiu buvo pradėtas tyrimas, nes valstybės vadovas apkaltino mane išdavimu Ir tai yra vienas iš kaltinimų, kurie e, yra man pareikšti. Taigi mes e, dėjome didžiulės pastangas, e, bet jos kaip ir buvo bevertės, nes PKK pareiškia, kad, ir, kad nevatai yra raginami atsakyti ginklų, bet mes, būdami e, politikoje, nieko negalime padaryti. Problema yra Ankara, problema yra Erdoganas. Ir mes nepasiduosime. E, būtina nusiginkluoti, PKK turi nutraukti savo veiklą, o e, valdžia turi nutraukti karinius veiksmus. Taigi, ką galime padaryti? susitikimuose su parlamentarais sakau, kad turi būti sukurtas bendras parlamentinis komitetas, kuriame būtų aptariama taikos pažanga Turkijoje. E, galbūt e, e, šis komitetas turėtų dirbti vienu klausimu, tai yra taikos siekimo Jis galėtų daryti įtaką politinėms partijoms, PKK, e, taip pat ir galėtų daryti įtaką Turkijos vyriausybei. Europos parlamentas turi teisę e, imtis iniciatyvos E, kalbant apie ES ir Turkijos santykius, nes e, mūsų šalyje esantis nestabilumas turi įtakos visiems, įskaitant ir ES. E, jūs turite galimybę apsilankyti šalyje, žiūrėti, kokiamis sąlygomis laikomi kaliniai ir turite iniciatyvos teisę. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų ministrų pirmininkų e, dalyvavo tarpininku sprendžiant konfliktinę situaciją su Filipinais ir Moro organizacija. Taigi Europos parlamentas gali imtis panašios rolės ir įsikišti į e, situaciją. Tai būtų svarbus žingsnis, nes e, taip būtų ir paskatinti kovotojai už taiką. E, mokslininkai, e, žurnalistai kenčia Turkijoje todėl, kad ragina siekti taikos. Tuo tarpu Europos parlamentas, imdamasis panašios iniciatyvos, tik tai paskatins PKK sudėti ginklus nes e, Erdoganas e, galų gale e, atsidurs kampe ir nebebu, jam nebus galimybės skatinti pilietinio karo. Tad taip mes galėsime vėl iš naujo pradėti taikos procesą. Aišku, taip skatins ir papildomas demokratinės reformas Turkijoje. Erdoganas politinė prasme turi būti susilpnintas, kad mes galėtumėm veikti. E, Erdogano valdžia remiasi konfliktais ir karu. Jo e, ir pagrindinė problema yra Erdoganas, jį reikia susilpninti. Uh, Dažnai man keliamas klausimas, e, jeigu viskas taip yra e, paprasta, kodėl PKK nenutraukia karo, bet aš nestovauju PKK, aš taip pat esu pateikęs patarimų šiai organizacijai. Vis dėlto, atsižvelgiant į situaciją artimuosiuose rytuose, mes dėje patys taikos negalime pasiekti. Visą tai yra susiję ir su ES ir Turkijos e, pabėgėlių sustarimu. Jeigu Turkija bus nestabili šalis, e, pabėgėliai bėgs iš Turkijos. E, Erdoganas naudojasi pabėgėliais kaip priemonė. Tai yra kaip koziris jo rankose tam tikrą prasme Erdoganas e, skatina e, tam tikrų etninių mažumų perkelimą. Taip, e, Turkijoje yra apie 2 milijonai pabėgėlių, kurie m, čia, man atrodo, liks ilgam. Tad m, e, jau ir taip mūsų ryšiai yra labai glaudus su įvairiomis etinėmis mažumomis kur, e, iš kitų šalių, o tie, kurie atvyksta iš Sirijos, e, jie ne, nėra e, didžiulė Turkijai našta, kalbant ekonominę prasme. Turkijos ekonomika tikrai dėl pabėgėlių nenukentės, bet patys pabėgėliai turės apsispręsti, ar liks Turkijoje, ar pajudės kažkur toliau. E, pabėgėliai galėtų gauti taip pat ir Turkijos pilietybę. Ir e, dėl to krizinė situacija e, nesusidarys, nekils jokių tragedijų. Iš Sirijos jau e, atvyko apie 300 tūkstančių kurdų ir e, Visus mes priemėme, tačiau dalis jų jau grįžta į e, Sirijos šiaurę, kai kurie išvyko į Europą. Kad žmonės galėtų grįžti į gimtasias vietas, visų pirma reikia užtikrinti taiką E, Sirijoje, o Ankara, Turkija turi prisidėti prie taikos proceso. Ankara neturi remti Boko Haram, Anušra ar Islamo valstybės. Turkijos parama tokiams paramoms e, galbūt nėra tokia matoma kaip anksčiau. Tačiau, kadangi tiksliau, didžiaja dalimi Sirijoje teroristinės organizacijos egzistuoja, nes jas remia e, Turkijos valdžia. Sakykime, netgi e, sunkvežimiais buvo gabenama iš e, Turkijos šaudmenys, ginklai į Siriją. Apie tai buvo rašoma netgi žiniasklaidoje, buvo ir sulaikyti atitinkami asmenys. Taigi, kai kalbame apie taikos procesą, neturėtume pamiršti, kad Turkijos klausimas turėtų būti įspręstas Turkijoje, redmisijos susitarimas turėtų būti įgyvendintas, tačiau visų pirma yra svarbus stabilumas Sirijoje. Turkijoje mes nesame silpni, mums tikrai nieko netrūksta. Erdoganas nesugebėjo uh, E, įsitvirtinti Turkijoje ilgam laikui. Tai yra laikinas vadovas ir jis paremia savo valdžią konfliktais ir karu. Taip, Turkijoje yra e, problemų su mažumomis, su e, kurdais, su kitomis etninėmis mažumomis, tačiau mes esame tautos dalis, šalies dalis. Ir e, norime išsaugoti ryšius su ES nepaisant to, ką daro Erdoganas, turite būti ryštingi ir drąsus. Erdoganui tam tikra prasme reikia Europos. Europai Erdog... Turkijos ir Erdogano nereikia, bet Erdoganui ES reikia. 60-70 procentų Turkijos gyventojų remia Turkijos kelią ES link. Dėl Leila Zana situacijos. ES ir, dėryb, ir Turkijos dėrybos neturėtų būti nutrauktos. Tačiau mes norime, kad šio žmogaus įkalinimas taptų dar vienu raginimu siekti demokratijos. O dėl mūsų parlamentinės neliečiamybės galbūt kurį laiką mes nedirbsime parlamente. Galbūt pateksime į kalėjimą, apskūsime sprendimą ir praeis laiko, kol tas sprendimas bus patenkintas. Tačiau jeigu vienas penktadalis parlamentarų bus išmesti iš parlamento, turės būti organizuojami. E, e, e rinkimai ir AKP greičiausiai gaus e, daugumą dėl kovos su terorizmu teisės aktų. Jeigu e, jie bus pakeisti, problemos nebus išspręstos, kadangi baudžiamajame kodekse turime e, atitinkamų apribojimo priemonių. Tarp jų yra ir priemonės, kurios yra skirtos e, kovoti su saviriškos ar žiniasklaidos laisvę ir šios, priemon, šios nuostatos turėtų iš kodekso būti išbraustos. Mes kartais galvojame, kad E, pats baisiausias dienos momentas yra tas, e, kai saulė kyla. Taigi vien e, vietoj to, kad būtume pesimistiškai nusiteikę, verčiau turėkime viltį. Dėkoju. Much, Demirtaš, for... Ačiū, ponė Demirtaš, už tai, kad atlikote, kas neįmanoma, gavęs tiek daug klausimų. Labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Dabar mūsų analizė bus aiškesnė. Linkime Jums sėkmės, bandom stiprinti te, teisinės valstybės principus Turkijoje. Baigiame e, šį pokalbį. Pirmininkas dėkoja vertėjams už tai, kad jie dirbo ilgiau.